Cari colleghi, uh... Mėly kolegos, sveiki visi susirinkę beveik laiku. Kai kurių komiteto narių dar čia nėra, bet gal reikėtų elgtis šveicariškai punktualiai, nes Pas mus atvyko Šveicarijos konfederacijos prezidentė Mišlin Kalmirei ir nenorėjau versti jos laukti. Kartu čia yra e, pirmininkė prezidentė lydintis e, Šveicarijos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir kiti delegacijos nariai. Na, sveikinu jas visus. Su Šveicarija mes e, nuo seno palaikome artimus santykius ir laikomės tų pačių vertybių ir tai reiškia, kad ES ir Šveicarija gali dirbti kartu, e, sprendžiant įvairias programas. Visai neseniai Europos parlamento pirmininkas lankėsi Šveicarijoje su kai, kuriai, kai kurių komitetų pirmininkais. Nors šiandien jų čia ir nėra, bet tarp jų buvo pirmasis vicepirmininkas Provela ir Na, o ES ir Šveicarija turi tam tikrų strateginių prioritetų Vakarų Balkanuose, Irane. Ir pastaruoju metu Šiaurės Afrikoje. Paminėdamas Šiaurės Afriką, galiu pasakyti, jog žinau, kad jūs su užsienio reikalų ministru, taip vadinama užsienio reikalų ministre, Baronėne Ašton, vykote į Tunisą ES Tuniso darbo grupės sudėtyje, taip pat kurie mūsų kolegos, panas Salafrankas, Šiaurės Afrikos e, delegacijos vadovas ir kiti vykote į Tunisą. Ir jūsų parama padėjo pradėti perinamą į laikotarpį į demokratiją. Dėl to mes visi džiaugiamės nenoriu per daug ilgai kalbėti, noriu palikti Jums daugiau laiko pasakyti, labai ačiū, kad atvykote ir dabar bus labai įdomu Jūsų išklausyti. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man pirmiausia padėkoti Jums už pakvietimą, man tai labai didelė garbė Džiaugiuosi galėdama susitikti su svarbiu jūsų komitetu ir aptarti Šveicarijos užsienio politiką. Šveicarija yra didelė dalimi e, susiintegravusi su kai kuriomis valstybėmis narėmis, nors mes ir nesame ES ir nesame ES narė. Mes bėgant metam sukūrėme visą eilę ryšių ir santykių su ES. Yra 122 šalių susitarimų tarp ES ir Šveicarijos. 20 tarp jų maždaug yra labai svarbus, pavyzdžiui, Šengeno asociacija, laisvos menų judėjimo sutartis ir e, sui generis. E, šie santykiai negali būti palyginti su jokia kita trečiaja šalimi nors mes kartais gal ES ir galime būti traktuojami kaip trečioji šalis. Todėl galvojame, kaip galėtume išplėsti ES tarptautinių santykių spektrą Ir žinau, kad Europos parlamentas yra atsakingas už užsienio politiką. Europos parlamentas turi patvirtinti sutartis ir susitarimus e, pasirašomus su Šveicarija. Dėl to aš šiandien labai džiaugiuosi turėdama galimybę, galimybę būti su jumis. Du dalykus norėčiau išskirti. Pirmiausia, susijusius su uh, Šveicarijos ir es santykiais. Visų pirma, kaip žinote, aš ilgai čia nebūsiu, tik tai išsakysiu pastabas ir kalbėsiu apie e, galių perpasiskirstimą pasaulyje. Šiandien industrializuotos valstybės dalis jų e, e nuo 90-ųjų iki maždaug 2000-ųjų metų e, persikėlė maždaug į Aziją ir e, Azijos valstybių produkcija maždaug tris kartus išaugo. Todėl matome, kad vakarų pasaulio įtaka, e, ji aišku išlieka, kaip ten bebūtų Europoje e, nuo 18 amžiaus, tačiau matome, kad jie artėja prie pabaigos. Tai buvo pirma mano pastaba. Antra pastaba. Mes dabar jau matome, kad rizika tarpa globalinė, pasaulinė, tokie dalykai kaip e, teroras, epidemijos, klimato kaita, migrantų srautai tai rizikai e, panaikinti vienos valstybės pastangų neužtenka, kad ir kokia galinga ji būtų. Todėl mes e, tęsėme darbą daugia šalių pagrindų ir e, galvojame apie valdymo pluralizmą. Ieškome sprendimų palaikydami partneriškus ryšius su kitomis valstybėmis. E, Europos kontinento atsakas į tuos iššūkius buvo integracija, europietiška integracija. Suvienita Europa įsivaizduoja, kad galėtų viena sureaguoti į tuos iššūkius. Šveicarija yra atskira valstybė, ji nėra ES narė ir mes e, e, todėl patys turime galvoti, kaip galime atskirai reaguoti į tas visoms valstybėms iškylančias grėsmes. Mes stengiamės suderinti savo interesus su kitomis šalimis, pirmiausia galvojame apie savo žmonių saugumą ir klėstėjimą. Mūsų politikos pagrindinis ramstis - santykiai su ES. Antroji, antrasis ramstis ar antroji ašis yra e, privilegijuotos e, partnerystės su kai kuriomis šalimis ir daugiausia čia žvelgiame į rytus. O trečioji ašis yra Šveicarijos e, e, poziciją taikos ir pagalbos besvysančiam šalims politikoje. E, pirmoje šis ES ir Šveicarijos santykiai. Šveicarija vykdo tokią europietišką politiką, kokią ji gali vykdyti kaip laisvųjų mainų asociacijos E SBO ir Europos ekonominės erdvės narė. Mes e, savo ruoštų dalyvaujame mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus ES viduje, e, prisidėdami autonomiškai prie valstybių, kurio, kurios įstojo ES 2004 metais raidos daugiau negu 12 milijardų eurų yra skirta Alpių geležinkelio maršrutui, kuris sujungs Europos šiaurę ir pietus. Taip pat žinote, kad mes prisidedame prie ES politikos vykdomos Balkanuose, visas savo užsienio politikos priemonės taikome Kosove, pone pirmininkė, jūs taip pat minėjote Šiaurės Afriką, ten Šveicarija e, sureagavo į arabų pavasario įvykius, suteikdama humanitarinę pagalbą ir šiandien mes padedame e, kuriant darbo vietas perinamojų laikotarpių tose šalise ir skatinant mažų ir vidutinių verslininkų raidą. Be to galvojame, kaip e, būtų galima išnaudoti ten esantį potencialą. Aš manau, kad šis klausimas visiems įdomus, nes e, čia Šveicarija gali prisidėti gana ženkliai. Su ES, kaip jau sakiau, yra pasirašyta 120 dvišalių susitarimų. Ir ta dvišalė sistema e, yra e, labai aiškiai suformuota. Šveicarija, bendraujantis su kitomis šalimis dvišalių pagrindų, e, turi galimybę e, būti prie dėrybų stalo, kai reikia kalbėtis, pavyzdžiui, dėl institucinių klausimų arba e, kai reikia tartis dėl tam tikrų esminių susitarimų, tokių kaip elektros laisvų žemės ūkio produktų mainų, e, Galilėjo projektų e, sutartys. Mes e, norime e, prie tų klausimų prisidėti. Dal dėl institucinių klausimų. ES mums yra sakiusi, kad tose sritise, kur Šveicarija gali patekti į ES rinkas, e, turi būti perimta ES teisė. Mes e, manome, jog esame pasirengę tai padaryti su sąlyga, kad bus gerbiamas Šveicarijos suverenitetas ir kad e, tas e, teisės aktų perėmimas nevyks automatiškai, bet laikantis Šveicarijoje nustatytų procedūrų. Išlieka dar vienas labai jautrus klausimas e, susijęs su e, sutarties tarp ES ir Šveicarijos įgyvendinimu. Turiu galvoje ES jurisprudencijos pritaikymą ir įvairių reglamentų įgyvendinimą. Čia mes Mūsų diskusija dar tęsiasi ir aš galėčiau Jums pasakyti, kad Šveicarija yra labai svarbi ES partnerė, o ES yra labai svarbi partnerė pačiai Šveicarijai. Šveicarija yra ES E, antroji pagal reikšmę ekonominė partnerė po Junktinio Amerikos valstijų. Be to mes esame antrasis pagal reikšmę ES klientas. Europos, e, į ES 60 procentų mūsų produkcijos eksportuojamos patenka ir 80 procentų e, produkcijos lieka ES ir e, tas balansas yra palankesnis vis dar Europos Sąjungai. Dėl užsienio politikos galiu pasakyti, kad egzistuoja tam tikra konvergencija su Europos Sąjunga. Yra sričių, kuriuose dirbame petys į petį, netrukus jas išvardinsiu. O dėl e, antrojo ašies ar antrojo klausimo, kurį aš paminėjau, mūsų veiksmai rytuose, Šveicarija labai e, greitai suprato, kad e, galių, e, galios persiskirsto Europoje ir supratome, kad reikia daugiau dėmesio skirti rytams. Ten įsikėmė daug konsulatų, turime naują atstovybę ir nuo 2005 metų yra užmėgstos strateginės partnerystės su pagrindiniais tarptautiniais veikėjais, tokiais kaip Junktinės Amerikos valstijos, Rusija, Pietų Afrika, Brazilija. ir pamirštų dar turbūt kai kurias valstybės. Tas procesas yra lėtas, trumpas jisai gali būti, bet mes e, turime e, palaipsniui sustiprėti ir tuos santykius sustiprinti. Taip galime e, dalyvauti kitose pasaulio dalyse ir galvoti apie Šveicarijos prekių eksportą į tą šalis. Trečias klausimas susijęs su Šveicarijos padėtimi ar pozicija taikos pagal politikoje ir pagalbas visančiam šalims politikoje. Čia galėčiau pasakyti, kad tradiciškai Šveicarija yra svarbi humanitarnės pagalbos teikėja ir mes esame oficialiai neutrali valstybė. Tarptautinėje noje Šveicarija yra traktuojama kaip e, valstybė neturinti paslėptos darbo tvarkės, veikėja, kuri turi labai aiškius tikslus ir uh, E, kuri vadovaujasi tarptautinės viešosios ir humanitarinės teisės e, normomis. Šiandien mes e, atstovaujame ir Junktinės Amerikos valstijų, ir Irano, ir Gruzijos, ir Rusijos interesus skirtingose forumuose. Mes buvome nusiuntę savo tarpininką tarp uh, E, Armenijos ir Turkijos, kad tos dvi valstybės galėtų pasirašyti susitarimą. 2009 metais toks susitarimas buvo pasiritas Ciuriche. Be to, e, mes tarpininkaujame dėrybose tarp Gruzijos ir Rusijos, norėdami, kad Rusija e, galėtų patekti į PPO. Tuo pat metu vyksta ir kitų dėrybų ir aš norėčiau atkreipti, Rusijos, atkreipti dėmesį Šveicarijos vaidmenį uh, artimuosiuose rytuose, Šveicarija netlieka strateginio veikėjo vaidmens. ES čia tenka kur kas e, tvirtesnis vaidmuo negu Šveicarijos, e, nes ES yra kvarteto narė, strateginė partnerė, mes tokie nesame. Bet mes stebime, kad būtų laikomas Europos, e, tarptautinės humanitarnės teisės, kad e, nebūtų pažeidžiamos e, tarptautinės žmogaus teisės ir e, be to E, stengiamės daryti prireikus tam tikrą spaudimą, kad tokių pažydimų nebūtų. Stengiamės e, padėti parengti pilietinį susitarimą tarp Izraelio ir palestiniečių. E, tai yra žinoma Ženevos iniciatyvos vardu. Ir pastaraisiais metais buvo paskelbta paskutinis priedas, kuriame yra vardama, išvardinami dėrybų specifiniai elementai. 80-90 procentų e, susitarimo galutinių sprendimų ten yra surašyta. Jūs tą problemą artimuose rytuose turbūt pažįstate žymiai geriau negu aš, nes čia turbūt yra žmonių, kurie yra stebėję dėrybą savo akimis. Taigi, ponė pirmininkė, aš jaučiuosi pagerbta turėdama galimybę keistis nuomonėmis su jūsų komiteto nariais ir aš nenoriu per daug ilgai kalbėti, geriau išklausysiu jūsų klausimą. Ačiū. Grazie, signor Presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelis kolegų užsiregistravo kalbėti, klausti jūsų, ko nors ponas Svoboda pirmiausiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Pone pirmininkė ir taip pat ministrė už įvadinę kalbą Aš kaip Austras, aišku, visada pasakau, jog man gaila dėl to, jog Šveicarija nėra ES narė. Bet kaip yra taip, aš nenoriu čia nieko kitą pasakyti, bet kur išvelgtumėte erdvės geresniems, dar glaudesniems santykiams tarp Šveicarijos ir, ir Europos Sąjungos? Kur būtų galima imtis dar papildomų žingsnių, norint patobulinti, pagerinti situaciją. Mano patirtis Šveicarijos politikos kontekste rodo, kad e, jūs e, e, kaip departamento mm, pirmininkė vadovė metės veiksmų, bet norėčiau paklausti, kas bus toliau, ką dar darysite. Kita jautri galbūt tema tai yra bankų paslapties e, klausimas. Austrija taip pat labai didžiuojasi tuo, kad bankai laiko konfidencialiai e, turimą informaciją. Ir e, jūsų kolega su Vokietija sudarėjo dėl susitarimo. Tiesa, Bundesratė liktai užstrigo galbūt pasirašymas, bet kiek suprantu, dabar bus taip, kad vargingesni žmonės turės daugiau sumokėti um, mokesčių, o turtingesnieji kaip tik įgis dar daugiau teisių dėl padėties Šveicarijoje. Aš suprantu taip, kad e, Šveicarijoje bankai taip, konfiden... taip saugo informaciją tik tam, kad labiau apsaugotų turtingių... turtinguosius nuo mokesčių mokėtojų ypatingai. Ir aš manau, kad tai nėra teisinga. Dėl to ir klausiu jūsų, kaip vertinate tą klausimą. Uh, Kaip mm, argumentuotumėte, pavyzdžiui, susitikusi su um, tais, kurie uh, jau nemažą dalį savo pinigų yra mm, e, bankų, e, Šveicarijos bankuose? Ačiū. Dabar ponas Panceri, kadangi netrukus turės švys, išvykti. Na taip, socialistai, demokratai, viskas teisingai. Aš kalbu socialistų vardu, kolega Svoboda demokratų vardu, sakykim taip. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą klausimų jums. Džiugu, kad mm, po sustikimo Tunise mm, turiu galimybę su jumis pasikalbėti. Dar tada buvo diskutuota apie būtinybę bendradarbiauti dėl pasikeitusio jėgų svorio Šiaurės Afrikoje ir čia kalbame ne tik apie humanitarnę pagalbą, kalbėjome ir apie turto sugražinimą iš įvairiausių šalių, be kita ko ir iš jūsų šalies. Reikia ieškoti sprendimo arabų pasaulio šalims ir nepakanka pasakyti tik tai, jog mes tą turtą gražinsime. Reikia ir atitinkamus e, teisinius procesus pradėti ir noriu paklausti, kiek šioje srityje esate pažengę tam, kad e, būtų įmanoma gražinti tą turtą. Ypač turint galvoje tas šalis, kuriams labai reikalingas tas turtas ir tos lėšos. E, bendradarbiavimo kontekste labai svarbus klausimas, bendradarbiavimo su pietinėmis šalimis e, kontekste yra labai svarbus judumo klausimas. Be abejo, autonomija ir savarankiškumas yra svarbus dalykai ir nuolat minimi, bet ar Šveicarija yra pasirengusi atsižvelgdama į savo prerogatyvas vis dėlto dalyvauti ES vykdomose veiksmuose, jeigu ties pietų jūros regiono šalimis būtų vykdomos atitinkamos judumo priemonės ar programos, kad nebūtų taip, kaip yra dabar, nekoordinuoti visiškai veiksmai. Ar esate pasirengę kartu su ES sėstis prie vieno stalo ir kalbėtis dėl emigracijos procesų iš kalbėtis apie migracijos procesus iš pietinių šalių. Ačiū. Dabar iš karto suteiksiu žodį pirmininkiai tam, kad diskusija būtų gyvybingesnė. Prašom. Merci, monsieur le, le président. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Atsakysiu ponui Svobodai ir ponui Panseriai dėl Šiaurės Afrikos. Uh, pakalbėsiu bendrai ir paskui nusileisiu šiek tiek e, detaliau, e, kai kalbėsime Pirmiausia, mes žinome, kad įvykiai prasidėję į pietus nuo viduržėmio jūros turėjo didelės įtakos mūsų politikai toje srityje, kaip ir ES politikai. Kai žinote, mes reagavome kuo greičiau. Kaip žinote, Šveicarija su pono Benalio Tuniso režimu neturėjo gerų santykių, mes leidome savo kritikuoti. Uh, jo režimą, ypač dėl to, kad žodžio laisvės nebuvo užtikrinta. 2005 metais buvo ta kritika labai išsakyta ir susilaukėm labai negatyvios e, reakcijos iš Tuniso valdžios. Su Libija santykiai neegzistuoja. Mm, po buvusių blogų santykių turbūt e, matėte, kokios buvo e, peripetijos susijusios su dviem Šveicarijos įkaitais, kurie buvo paimti Libijoje. Paskui po uh, ta, pamatėme, kad mūsų visi santykiai nieko neduoda jokių rezultatų. Toliau matėte, kaip mes elgėmės Egipte, Tunise, Libijoje ir e, mes stengiamės e, ten pamatydami problemas ne tik teikti humanitarinę pagalbą, bet ir prisidėti prie perinamojo laukotarpio atkūrimo priemonių, skaitant darbo vietų kūrimą. Ir Šveicarai mano, kad tie pinigai, e, kurie, e, kuriuos e, režimas laiko mūsų bankose, yra neteisėti ir jie turėtų būti gražinti tų valstybių žmonėms. Mes laikomės e, tokio požiūrio, kad e, Ten egzistuoja vienas iš baisiausių pinigų plovimo e, mechanizmų ir e, vadovaudomėsi konkrečiais įstatymais e, dabar užtikrinome, kad bankininkai ne tik žino, iš kas, kur tie pinigai atėjo, kas tos pinigus padėjo, bet ir iš kokios ekonominės veiklos tos lėšos ateina. Taigi tokiu būdu mūsų priemonės e, bankininkis yra šiek tiek sugriežtintos. Be to egzistuoja galimybė blokuoti e, lėšas. Ir benalio atveju pinigai buvo užblokuoti, kad jie negalėtų būti pervesti į kitas finansavimo institucijas. Kai tie pinigai buvo užblokuoti, nereiškia, kad jie buvo konfiskuoti. Tie pinigai dar gali būti teismo E, sprendimu e, konfiskuoti ir paskui atgražinti valstybei. Bet e, tam prireiks nemažai laiko, dar keletos mėnesių ir dėl to iškyla sunkumų. Šioje srityje, kai aš susitikau Tunise kartu su ES darbo grupė Tunise, E, tai aiškiai bandžiau išsiaiškinti Šveicarijos vardu, kaip palengvinti mūsų procedūras, nes tie pinigai buvo blokuoti Šveicarijose ir galvojame, kaip tos pinigus greičiau būtų galima sugražinti Tuniso žmonėms. Ir e, Šveicarija dabar um, galvoja, uh, kaip pakeisti procedūras, kad abejotinos kilmės pinigai galėtų būti atstatyti E, šaltiniui. Šveicarija bendradarbiavo su Tunisu, e, siekdama savo tikslų įgyvendinimu ir tikėmės, kad e, partneriški ryšiai pagreitins procesus. Tačiau tas procesas išlieka vis dar labai ilgas ir lėtas. Ir vienas iš būdų pagreitinti procesą būtų priimti saugumo tarybos rezoliuciją, kuri konfiskuotų tuos e, fondus ir jie galėtų būti atstatyti. Libijos atveju taip nebuvo. Matėme, kad valstybės turtas problemų neiškėlė, tas turtas galėjo būti jungtinių tautų sprendimu gražintas iš karto. E, jungtinių tautų e, sistemoje yra sankcijų sistemas, kuris, komitetas, kuris nusprendžia uh, kaip turi būti elgiamasi tokiais atvejais. Ir e, Libijos, ir Tuniso, ir Egipto atveju. Ir e, e Taigi su Libija elgiamės vadovaudamėsi rezoliuciją, kuri leidžia konfiskuoti fondus ir paskui juos atstatyti. Aš e, galiu pasakyti, kad Šveicarija nėra suinteresuota savo finansinėje sistemoje turėti tokių politinių veikėjų pinigus, e, politinių veikėjų, kurių veiksmai yra atskleisti. E, daugiau negu 5 milijardai frankų jau buvo gražinti jų kilmės valstybei ir Šveicarijai liko 1,7 milijardo e, kol kas Abašos fondų Nigerijoje buvo gražinti E, didžiausi, grįžinta didžiausia įmanoma suma - 800 milijonų šveicarijos frankų. E, kai kalbame apie mūsų intervenciją į Šiaurės Afriką, e, ponas Svoboda klausė, kokiuose srityse mes galėtume geriausiai bendradarbiauti su ES užsienio politikos rėmose. Aš jau atsakiau, manau, klausimą dėl Šiaurės Afrikos ir pabandysiu atsakyti klausimą dėl Balkanų. Uh, Akivaizdu, kad egzistuoja partnerystė. Juleks narė yra Šveicarija, tai yra mm, specialistai Kosove, tai yra labai svarbus profesionalai e, ir mes bendradarbiavame su vietos ekspertais, tokiu būdu e, mes e, galime paaiškinti E, savo veiklos pagristumą tame regione. Mes tengiamės dirbti petys į petį su Europos Sąjunga. Šveicarijos politika ten yra e, panaši kaip ir kaimininė politika, kai, su, pažiūrėjau, kaip su kai kuriomis Šiaurės Afrikos valstybėmis ar su Ukraina. Žinau, kad su ES čia mūsų interesai sutampa ir mes dirbame petys į petį, kaip sakiau. Dar vienas klausimas dėl bankininkistės paslapčių. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad nesame suinteresuoti Šveicarijoje laikyti turtą ir kapitalą, kuris išvengė apmokestinimo skilmės valstybėje. Dėl tos priežasties mes priėmėme ESBO standartus 2009 metais dėl informacijos keitimosi fiskaliniais reikalais ir dabar kūrėme politiką ir įgyvendiname politiką, kuri e, yra suderinta su Dublino pozicija. Ir e, maždaug 30 valstybių pasirašė tą susitarimą ir dabar laikomės naujų normų. Vadinasi, informacijos keitimasis vyksta ir e, fiskalinių e, nes fiskalinės srityje anksčiau to nebūdavo. Dėl e, mokesčių, e, dėl, kaip, dėl išlaisvintų lėšų, tai yra sutartis, kuri buvo sudaryta tarp Šveicarijos ir e, Vokietijos. E, Šveicarija taiko švarių pinigų strategiją. Pasirašytasis susitarimas E, atitinka e, susitarimą dėl e, santaupų fiskaliteto. Numatyta, kad 35 procentai gali būti apmokestinti belaukiant galutinio apmokestinimo mechanizmo pritaikymo. Taigi dabar yra numatytas E, tikras e, apmokestimas prie šaltinio. Ir susitarimas dėl e, santaupų apmokestinimo bus pradėtas taikyti labai greitai. Kai ES piliečiai ar indėlininkai laikys savo pinigus Šveicarijoje, nebegalės išvengti apmokestinimo. Todėl dabar mokesčiai yra nustatyti sutartyje ir nurodyta, kokios sumos e, galėjo būti apmokytinos e, prie šaltinio, kokios turi būti apmokytos kitur. Buvo patiktas klausimas dėl Graikijos. Graikijos atvejs yra labai įdomus. Graikija pati yra suinteresuota sudaryti tokio pabudžio susitarimą su Šveicarija. Mes visuomet teigiame, kad esame pasirengę kalbėti su valstybė, kuri yra suinteresuota tokiu susitarimu. Dar kartą noriu pasakyti, kad mes nesame suinteresuoti tarnauti bandantiesiems išvengti mokesčių nacionalinių lygmenių Ir e, tas mm, susitarimas, apie kurį aš kalbėjau, numatys, kad ateityje bus suderintas mokesčių mokėjimas ir privač, asme, žmogaus asmenio privatumo apsauga. Šveicarija tai puoselėje. Aš manau, kad ponė turės klausimų daugiau dėl užsienio politikos, aš melai išklausysiu. Ačiū, ponė mm, prezidentė. Sveikinuosi su visais ir taip pat noriu pasidžiaugti progą su jumis šiandieną padiskutuoti. Pakalbėsiu apie klausimą, kur būtų galima išvelgti dar erdvės glaudesniam bendradarbiavimui tarp Šveicarijos ir ES. Pirmiausiai pabrėžčiau tai, kad mūsų užsienio politikos komitetas nacionalinėje taryboje labai e, intensyviai ir e, reguliariai nagrinėja ES skirtus klausimus. ES yra be jokios abejonės vienas iš mūsų užsienio politikos svarbiausių prioritetų ir parlamentas tą veiklą tikrai labai atidžiai stebi. Ir išvelgčiau dvi galimybės ar du kelius dar glaudesniam bendradarbiavimui tarp Šveicarijos ir ES kuri šiandieną, kaip ir sakė e, prezidentė, jau ir taip glaudžiai bendradarbiauja su mumis. Pirmiausia, reikėtų galbūt pagalvoti apie kol kas egzistuojančias ekonominės kliūtis, nes e, Šveicarija e, nėra muitų sąjungos dalis, daug e, rinkos dalis ir ekonominės sąjungos dalis, tačiau, nepaisant to, ekonominiai santykiai vis tiek labai intensyvūs. Kaip jau girdėjome, 60 procentų mūsų eksporto yra skirta ES šalims ir 80 procentų importo iš ES um, atkeliauja ir 80 procentų mūsų importo sudaro būtent ES šalių gaminiai. Yra dar kai kurių sričių, kuriuose būtų galima galvoti apie abipus, abipusišką rinkos atvėrimą ir tas būtų tiek ES, um, tiek Šveicarijos vardan daroma. Kitas e, kelias arba galimybė glaudesnio bendradarbiavimo yra politiniam ir instituciniam lygmenį, kaip ir federalinė prezidentė jau sakė, mes e, užsienio politikos kontekste trečiųjų šalių atžvilgių dirbam labai glaudžiai su ES E, galvojant apie krizės regionus apimtus, pavyzdžiui, ir taip pat dalyvaujame intensyviai tarptautinių organizacijų darbe. Bet ypač turint omeny naująjį, stipresnį demokratišką vaidmenį Europos parlamento reikėtų nepamiršti ir institucinio bendradarbiavimo tarp mūsų parlamento ir Europos parlamento. Reikėtų tą bendradarbiavimą intensyvinti ir jau vyksta e, įvairūs apsikeitimai nuomonėmis, apsilankimai vieni kitų. Ir taip pat ir diskusijas šiandieną aš vertinu kaip puikia gero bendradarbiavimo progą e, ir toliau, e, ir toliau galvočiau, kad galima tą bendradarbiavimą gilinti. Aš pabandysiu atsakyti į klausimą dėl mobilumo. Mes esame Šengeno erdvės narė ir esame pasirašę Dublino sutartį. Diskusijos, kurios įvyko e, Teisingumo ministrų taryboje, Šveicarija laikėsi pozicijos, kuri buvo panašiai daugumos valstybių narių. Ir e, mes prieštaravome kraštutinumams. Ehm, la parola all'onorevole Danjean, presidente. Labai ačiū. Ponas Danžanas, saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkas. Pone pirmininkė, jūs prisiminėte, kokį vaidmenį jūsų valstybė atliko e, kai kuriuose pasaulio dalyse, būtent tarpininkavimą. Jūsų diplomatai tarpininkauja, sprendžia tam tikras krizės, konfliktus e, Europos žemynė, paminėjote Balkanus, taip pat e, prisiminkime Kaukazą, tai itin jautrus regionas. Ir aš norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate galimybės, kas bus atnaujintas e, dėrybos tarp, ir dialogas tarp Rusijos ir Gruzijos? Nes Ženevoje pradėtas dialogas išlieka dar labai silpnas ir kokia yra jūsų valstybės e, hipotezė. E, Balkanuose akivaizdžiai matome du spaudimo taškus ir čia yra reikalingas tarptautinis bendradarbiavimas. Kokia galėtų būti ES pozicija? E, Ar Šveicarija e, įsijungs į Europos diplomatiją, ar jūs turite kokių specialių kanalų, kuriuos jūs galėtumėt pasiūlyti ir Europos Sąjungai? Kokie mechanizmų jūs naudositės tose dėrybose? Čeka. Ačiū. Pone Danžanai, toliau ponas Lunačiakas. Pane Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš taip pat žaliųjų frakcijos vardu noriu pasveikinti gerbiamą prezidentę, prezidentę Europos parlamente. Toliau kalbėsiu vokiečiai. vokiškai. E, esu irgi iš kaiminės Šveicarijos valstybės, kaip ir kolega Svoboda, iš e, Austrijos esu kilusi ir kaip žaliųjų frakcijos narė. Noriu pasakyti, kad taip pat labai džiaugčiausi, jeigu Šveicarija taptų ES narė, narė, bet e, tai tikriausiai kol kas dar tik um, tolima svajonė. Nežinau, kodėl Šveicarijoje yra tiek daug žmonių, kurie galbūt nori dalyvauti toje bendroje diskusijoje, bet tik tai jokių būdų nenori mokėti papildomai už tai. Nežinau, kodėl taip yra, bet taip yra. Ir dabar taip pat man rūpi bankininkystės paslapčių klausimas. Minėjote vakarų Balkano aspektą, dėl čia dar čia labai vertinu Šveicarijos indėlį e, į veiklą vykdomą, pavyzdžiui, Kosove. E, Žinau, kad Šveicarijoje Kosovo Albanų nemaža bendruomenė ir jų ombudsmenas ilgą laiką Šveicarijoje gyveno. Aš tą labai vertinu. Europos Sąjungoje e, dažnai būdavo ta problema, kad kad nepripažįstamos e, kai kurios valstybės. O koks jūsų požiūris kaip ne ES valstybės e, narės, kaip savarankiškos valstybės, kas būtų prasminga galvojant apie Kosovo, pavyzdžiui, nepriklausomybės pripažinimą, ką čia būtų galima nuveikti. Kitas dalykas, kalbant apie Pietų Kaukazą, kolega Dašan, Dacianas e, jau e, paminėjo kai kuriuos dalykus. Aš e, labai vertinu kolegės darbą, kuri pranešime jau kalbėjo apie um, konfliktų vengimą ir apie prevenciją jų diskutuojant, kai jaučiama, jog ta agresija vis labiau didėja ir kad smurto proveržis yra tikėtinas. Tad kaip jūs vertintumėte e, Ženevos dialogą? Ir dabar dar, kaip sakiau, dėl, dėl bankininkystės sektoriaus. Šveicarija čia, aišku, mm, užima lyderiaujantį vaidmenį, sakėte, kad yra atitinkamas įstatymas ir panašu, kad Šveicarija yra nesuinteresuota tuo, um, kad būtų apsaugojami kitų šalių mm, piliečių e, indėliai ir kad jie išvengtų mokesčių mokėjimo. Tačiau visgi yra taip, kad apie 200 milijardų eurų um, graikų uh, piliečių indėlių yra padėta Šveicarijos bankuose ir jie yra neapmokestinti. Sakėte, kad galvojate apie mm, išskaičiuojamą mokesčio įstatymą ir apie diskusiją su graikais dėl to, bet aš manau, kad tai tikrai užtruks gana ilgą laiką, tad kaip galvotumėte, ką galima dabar būtų padaryti, turint mintyje tą gilę krizę šiuo metu vykstančią, gal būtų galima dar prieš sudarant atitinkamą sustarimą jauntis kokiu nors veiksmu, kad tie pinigai, kurie greičiausiai neapmokestinti šiuo metu yra Šveicarijos bankų, um, bankuose turimose sąskaitose, kad tie pinigai būtų prieinami um, Graikijai ir kad nebūtų ir toliau laikomi Šveicarijoje kaip mokesčių rojuje. Ačiū, ponė Lunešek. Toliau ponas Rybei. Jis yra delegacijos ryšiams su Šveicarija vadovas. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už e, galimybę šiandieną su jumis susitikti. Ponas Gelegeris dėja negalėjo atvykti na, ir noriu pasakyti, kad mes nuolatos tengiamės dėl papildomos pažangos santykiuose su Šveicarija. Šveicarija visuomet buvo lyg pavyzdys Europos Sąjungai. 26 kantonus vienyje ir e, tris e, kalbas vartojanti šalis tai yra ir jau metų metus labai sklandžiai veikia, o ES 27 valstybės narės ir 22 oficialias kalbas turi. Aš manau, kad mes galime daug ko išmokti iš Šveicarijos, pavyzdžiui, PVM e, srityje. Mm, vartojimo mokesčių sistema tikrai labai pažangi jūsų šalyje ir ES dar galėtų daug ko iš to pasimokyti. Arba galvokime apie UBS e, banką Čia irgi ES galėjo, galėtų dar um, išmokti daug pamokų iš to, kaip Šveicarija tvarkėsi su problema ir energetikos e, sritis taip pat minėtina, jūsų ryšiai su Iranu ir toliau palaikomi ir būtent su teigiamomis jėgomis e, Irane jūs užėmėte tarpininko e, vaidmenį ir parodėte, kad reikia glaudžių bendradarbiauti su tais, kurie rodo iniciatyvą su mumis kurti bendras strategijas, o ne paminti žmogaus teisės. Dėl to galvoju, kad ir energetikos rytį e, labai pastarnautų tai, jeigu Šveicarija prisijungtų prie e, ESA, ES e, reguliavimo šios sektoriaus institucijos, nes būtent ji yra atsakinga už tai, kad būtų geriau naudojami vamzdynai per visą Europos Sąjungą besidriekiantis ir Šveicarija taip pat galėtų būti laikoma pavyzdžių žaliosios, žaliosios energijos srityje ir brandolinės energijos atsisakymo srityje. Čia būtų galima dar žengti daugiau žingsnių pirmin, galvoti apie tarptautinį stipresnį bendradarbiavimą. Ir mūsų delegacija ryšiams su Šveicarija jau daugeliu temų E, diskutavo su Šveicarijos atstovais, tikiuosi, kad ir su jumis ta diskusija dar labiau tik tai gilės ir jau dabar džiaugiuosi galėdamas, e, pasi, galėdamas tikėtis aktyvaus bendradarbiavimo su jumis. Ačiū, kolega Rybich. Toliau kolega Salafranka. Gracias, eh, señor presidente. Eh, bienvenida, señora. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu, ponia pirmininkė, atvykusią pas mus. ir noriu pareikšti savo pasitenkinimą dėl to, kad galėjau dalyvauti Tuniso darbo grupės sudėtyje kartu su ponė Ešton prieš porą savaičių. Ir mačiau, kokį pozityvų indėlį ten e, įneša e, jūsų šalis, įskaitant e, pinigų plovimo klausimų sprendimą ir ankstesnio režimo e, pinigų klausimą. E, labai apgalėstauju, kad pavėlavau šiandien į šį susitikimą su jumis, nes turėjau kitų darbų, tačiau manau, kad jūs galite būti puikus ES partneris, kalbant apie pasaulinės krizės, e, sprendžiant pasaulinės krizės, ekonomikos krizės, organiz... kovas organizuotų nusikalstamumu, kaip pavyzdžiui Kolumbijoje, Šveicarija pademonstravo, pademonstravo kaip jie atsidavusi kovai su terorizmu tame toje šalyje. Taip pat e, kalbant apie aplinkos apsaugą, e, čia Šveicarija taip pat yra labai aktyvi, taip pat energijos tiekimo saugumo klausimų sprendime ir E, migracijos klausimus sprendėme. E, Šveicarija yra Šengeno zonos narė, na, o komisijos žalioja knyga apie e, demografinius pokyčius taip pat skirta ir Šveicarijai. Na, manau, kad mes visgi turėtume daugiau dėmesio skirti darbui tarptautiniu tarptautinėje arenoje, kad nekonkuruotume vieni su kitais, o daugiau koordinuotume savo veiksmus. Pavyzdžiui, ankstesnis Belgijos ministras buvo kandidatas E, tapti generalinės asamblėjos pirmininku, tačiau čia laimėjo Šveicarijos ministras vienu balsu. Na, kaip ten bebūtų, mes labai džiaugiamės jūsų darbu Tunise ir dar kartą norėjau padėkoti. Ačiū, ponas Lafranka. Ir diskusijos pabaigai, ponas Švabas. Ja, dank, Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ir aš be abejo noriu padėkoti prezidentai Kalmiai Rei už vizitą į Europos parlamentą. Jūs tokiu būdu, aišku, parodote, jog Europos parlamentą vertinate kaip lygiai teisį teisėkuros procesų dalyvį, kuris imasi iniciatyvos ir taip pat tikriausiai įvertinate tai, kad užsienio reikalų komitetas Ir galbūt galvojate, kad e, užsienio reikalų komitetas yra jau ir kiek per politiškas, e, kad e, kalbėtų apie santykius tarp ES ir jos kaiminių valstybių. Dėl to būtų džiugu, ponė prezidentė, kai atvyksite kitą kartą į Europos parlamentą, kad ir kitose komitetuose apsilankytumėte. Mano klausimas yra susijęs su anksčiau minėtų teiginiu, jog Šveicarija nėra vidaus rinkos dalis ES. Aš manau, kad tai gan rizikingas pasakymas, nes jeigu pažvelgsim į em, ekonominius em, santykius, jų persipinimą, neteisinių požiūrių, bet būtent ekonominių požiūrių, požiūrių pažvelgsime į šį dalyką, e, suprasime, jog Šveicarija tikrai yra viena lyderiaujančių Europoje ir aš. Em, Sveikinu su to jūs, ponė prezidentė, tikiuosi, kad ir toliau e, tai bus ir dar labiau galima stiprinti ekonominius jūsų pajėgumus. Bet aš manau, kad iš to išplaukia ir tam tikrų um, pasiekmių ar padarinių, kurie galbūt nebūtinai jums palankus, galvojant apie jūsų teisinę sistemą sudėtingą. E, bet sakyti, kad Šveicarija nėra vidaus rinkos dalis, galbūt nėra visai uh, E, teisinga taip sakyti. Iš tikrųjų, reikėtų tikriausiai visai kitą linkmę kalbėti tiek čia, tiek jūsų gimtojoje šalyje. Labai tai sveikinčiau. E, Ačiū, ponia Švabai. Ir dabar suteiksime laiko prezidentai atsakyti visus klausimus, kiek tik ją reikės. E, Pirmiausia, pradėsiu nuo taikos politikos ir tarpininkavimo. Buvo pateiktas taip pat klausimas apie tai, kaip mes vertiname santykius tarp Gruzijos ir Rusijos. Sakyčiau, kad mes esame tarpininkai, mes e, veikiame objektyviai tarp abiejų šalių. Esame Rusijos prisijungimo prie PPO e, tarpininkai ir tai nėra labai paprasta Tai ne tas pats, kaip rasti prekių pervežimo ir kontrolės sistemą. E, tai turi būti pakrysta labai aiškių statutų turbūt įsivaizduojate, kad tame kontekste Abhazijos ir Pietų Osetijos problematika įgyja naują uh, atspalvį. E, taigi aš tie galiu pasakyti apie mūsų tarpininkavimą e, tame e, reikale bet aš galiu pasakyti, kad sunkumai, su kuriais susidurėme, yra labai dideli. Ir šalys ši, labai emocingai dalyvauja dėrybose. Tarpininkavimo e, paprašė abi šalys. Mes niekada nesikišame negavę abiejų šalių prašymo. Mes e, savo ruoštų savanoriškai dėrybininkės netampame. Mes e, norime, kad abi šalis sutiktų su tuo, kad mes tarpininkaujame. Aš gerai pažįstu abi pusės, aš nesakysiu jokių komentarų apie E, politinė pozicija, mano kaip tarpininkės vaidmuo mane įpareigoja taip elgtis, bet aš tik tikiuosi, kad pasieksime palankių rezultatų vienai ir kitai pusiai. Ir tikiuosi, kad bus pasiektas kompromisas, kuris netenkins ne vienos šalies labiau negu kitos. Tikiuosi, kad tas pasiektas kompromisas leis Rusijai įstoti į PPO. Tarpininkavimo darbe mes nepalaikome labai aiškiai apibrieštų santykių su ES. ES mūsų neprašė tarpininkauti nei Gruzijos, nei Rusijos labui. Mes kaip tarpininkai dirbame tarp tų dviejų pusių tarptų dviejų šalių. Tačiau nepaisant to, mes e, informuojame visus tarptautinės arenos veikėjus apie dėrybų eigą. Ir ES taip pat suteikėme absoliučiai visą informaciją. Nežinome, kad ES pati dėjo daug pastangų e, vykdydama dėrybas su Rusija dėl e, PPO įstojimo dėrybų. E, kitas dėrybų procesas, apie kurį aš jums minėjau, Armenija, Turkija. E, čia visuomet išlaikome ryšį su santykiais, e, su, su partneriais Europoje ir mes veikiame, tik tai galiu pasakyti, ne Junktinio Amerikos valstybių ir Europos Sąjungos įgaliojimais vadovaudomėsi, o laikydamėsi neutralios objektyvios pozicijos tarp abiejų pusių. Dėl Kosovo ir Balkanų mes dalyvaujame į Juleks dalyvaujame KFOR, e, tai e, vienintelė turbūt zona, kur Šveicarija naudoja savo kariuomenę. Mes labai e, skūpus esame ir savo kariuomenės nesiunčiam bet kur, bet į Kosovą beveik 200 savo karių nusintėm. Dalyvaujame taip pat Bosnijoje operacijose, kur yra nusiųstas kur kas mažesnis karinis kontingentas. Mums Kosovas yra svarbus, jūs polė taip pabrėžėte, dėl to, kad e, Šveicarijoje yra kosoviečių didelė grupė ir Šveicarija buvo viena iš pirmųjų šalių e, propagavusi status before standards principą. Ir uh, E, mes visuomet sakėme, kad kuriant e, teisinę viršenybę, reikalaujant žmogaus teisų laikymusi, turi būti pirmiau sukurtas statutas, nes kol nėra valstybės statuso, tol žmonės nėra suinteresuoti vadovautis jokiais tarptautinės teisės standartais. Ir aš manau, kad tai yra teisybė. Dabar jau turime pašnekovą, su kuriuo mes galime bendrauti, su kuriuo gali bendrauti ES. Mes toje valstybėje aktyviai veikiame ir aš galiu pasakyti, kad kol kas situacija ten yra nesureguliuota ir žiūrėsime, kaip kas klausysis ateityje. Dėl bankininkistės paslapties. Pone, 200 milijardų e, išvažiavo iš Graikijos, bet nebūtinai nusėdo Šveicarijoje. Visai nebūtinai jie yra Šveicarijos bankų seifuose. Ir tikrai e, taip nėra. Tie visi pinigai, e, visi pasaulio pinigai ne Šveicarijos bankuose yra. Mes su Graikija pradėjome diskusiją dėl to, kad mes nustatytume švelnesnį mokestį šaltinio valstybėje. E, tokia sutartis yra jau sudaryta su Didžiaja Britanija ir e, Vokietija. Ir aš manau, kad tuo pačiu modeliu vadovaudamiesi mes sudarysime sutartį su kitomis valstybėmis, nebūtinai su ES valstybėmis. Ir kitos šalis gali būti suinteresuotos tokia pat sistema. Dėl integracijos proceso. Pone Rubikai, dėkoju, kad pastebėjote, jog integracijos procesas E, bevykstantis dabar Europos Sąjungoje, iš esmės e, e, vyko prieš 520 metų, kai buvo įsteigta Šveicarija. Šveicarija kaip suvereni valstybė atsirado tik tai XIX amžiaus antroji pusiai. Ir e, tik vėliau mes turėjom savo pinigus, muitinės ir panašiai. Ir tik vėliau atsirado federalinė teisė. Tokiu modeliu, tokiu integracijos modeliu, e, manau, mes galėtume lygintis ir su ES. Europos taryboje pirmininkaujančios šalys rotuoja, manau, kad tai būtų galima palyginti ir su e, Šveicarijos prezidento rotuojančią poziciją federalinėje sistemoje. Dėl energetikos klausimų. Energetikos požiūrių esame pasirengę dėrėtis su ES, kad būtų pasirašyta sutartis dėl elektros, ypač dėl elektros tranzito iš atsinaujinančio energijos šaltinių. Šveicarijoje e, e, Šveicarija tarnauja kaip elektros tranzitinė valstybė tarp šiaurės ir pietų ir manau, kad ir ES ir Šveicarija yra suinteresuotos atitinkamos sutarties sudarimu. Baigdama galiu pasakyti, kad tokios sutarties sudarimas e, šiek tiek vėluoja dabar dėl institucinių problemų. Kai kas iš jūsų sakė, kažkas iš jūsų sakė, liktai pona Švabas turbūt kad e, e, Šveicarija nenori būti vidaus rinkos narė. Šveicarija e, tik tai atskiruose sektoriuose gali dalyvauti pagal atskiras sutartis, bet ne visuotiniu pagrindu. Tai yra dvišalis susitarimas. Mes esame susitarę dvišalius susitarimus atskiriems sektoriams. Turime pasirašę partnerystės tik toms rytims, kurios trauktos į sutartis. Pavyzdžiui, yra partnerystė fiskaliniams klausimams. E, tai yra sutartis dėl fiskalinių reikalų. Lygiai taip pat turime migrantų e, sutartį pagal Dublino dokumentus. Yra patitinkamas ir žemės ūkio produktų e, E, priekybos susitarimas, bet nėra tokios bendros prieigos Europos rinkas, visuotinės prieigos Europos rinkas. Šveicarija su ES bendrauja dvi šalių pagrindų ir pagal atskirus sektorius. Ir todėl e, negalima įsivaizduoti, kad Šveicarija e, patekusi Europos Sąjungos rinkas pradėtų staiga keistis link Europos Sąjungos. E, Šveicarijoje yra nustatytos aiškios priemonės, kurios leidžia supaprastinti santykius kurios dabar tapo labai sudėtingos su įvairiausiais e, komitetais ir pakomitečiais. Ir dabar mes e, stengiamės dirbti objektyviai ir pasirašyti patenkinamus dvišalius susitarimus. Dabar vyksta vadinamosios aiškinamosios diskusijos su ES komisija. Uh, ponas Baroso ir aš pati e, pasisakome už bendrą koordinuotą požiūrį. E, abiejų šalių interesų dosie bus pateikiama diskusijai, įskaitant ir institucinius klausimus, ir tada mes dėrėsimės dėl vieno paketo, trečiojo dėrybų paketo, dvi šalių pagrindų tarp ES ir Šveicarijos. Dar kartą galiu pasakyti, kad Šveicarijai galimybė turėti privilegijuotą partnerystę su Europos Sąjunga yra svarbi, nes jūs esate mūsų pagrindinė ekonominė, politinė partnerė. Mes, žinoma, norime stiprinti tuos santykius ir e, suprantame, kad e, status quo negali būti tenkinamas judėtis, santykius reikia e, aktyvinti, padaryti dinamiškesnius. Ir stagnacija nebūtų naudinga nei ES, nei Šveicarijai. Stengiamės, kad partnerystė su ES būtų konstruktyvi. Dėl kaiminystės problemų, kurios buvo paminėtos, žinoma, jų yra. Tarp kaimynų dažnai būna problemų susijusių su kaiminiškais santykiais. Ir dabar yra įsteigta darbo grupė ieškanti praktinių sprendimų e, dėl santykių su kaimynais ir egzistuoja trišalė darbo grupė. Tikiuosi, kad klausimai susiję su e, sambuvių e, bus išspręsti. Aš manau, kad e, Jūs taip pat pažįstate panašias problemas su kaiminėmis valstybėmis. Šveicarijos verslo įmonės turėjo daug problemų dirbti Italijoje ir Prancūzijoje dėl to, kad buvo laisvo prekybos, laisvo judėjimo kliūčių. Ir uh, e, E, buvo galvojama, kaip tas kliūtis sumažinti, taip pat pagerinant ir laisvas menų judėjimą. E, referendume Šveicarija e, priemė sprendimą dėl laisvo asmenų judėjimo. Šveicarija norėjo tokio dokumento ir dabar matome, kad tas laisvas judėjimas yra patvirtinta su papildomomis priemonėmis. Šveicarijos žmonės gali dirbti Europos Sąjungoje jeigu jiems yra suteiktas toks pat atlyginimas ir tokios pat darbo sąlygos kaip Šveicarijoje. Tokiu būdu vengiame atlyginimų dempingo. Žinoma, iškyla tam tikrų sunkumų. Jūs žinote, kad e, yra net ir tarp pačių ES valstybių narių tokio pobūdžio sunkumų. Tačiau Šveicarijos atvejs yra ypatingas. E, labai daug migrantų atvažiuoja į Šveicariją ir nori ten įsikurti. 2008 metais beveik 4 tūkstančiai vokiečių kiekvieną mėnesį atvažiuodavo į e, Ciuricho regioną ir 250 e, e, tūkstančių žmonių iš ES skirtingų regionų atvažiuoja į Šveicariją dabar dirbti. Bet matome, kad tos papildomos priemonės, kurios buvo patvirtintos taip pat ir Šveicarijos asmenų laisvo judėjimo taisyklės, yra labai svarbios tam, kad mes uh, užtikrintume, jog galime priimti tas, e, tą darbo jėgą iš užsienio. Mm, kai kas e, Šveicarijoje yra nepatenkinti dėl tokio darbo jėgos atvykimo ir e, suprantame, kad Tokios problemas iškyla ne tik mums. Šveicarija, ieškodama tokių partneriškų ryšių, išlieka konstruktyvi Ir kai kalbame, pavyzdžiui, apie Vokietijos ir Šveicarijos santykius, mes visuomet e, iškilus problemų ieškome praktinių priemonių joms išspręsti. Manau, kad dar ponė Mark Valder ką nors papildys. Ačiū. Aš tik dar kartą norėjau pabrėžti, kad valstybėms narėms ES ir Šveicarijai kyla tie patys iššūkiai. Ir dėl to ir užsienio politikos interesai yra panašus ir reikia stengtis tos iššūkius bendromis jėgomis spręsti. Girdėjome apie vairius regionus. Vakarų Balkanai buvo minėti, Kaukazas, Pietų, Šiaurės Afrikos valstybės. Ir mūsų padėtis ypatinga ne tik dėl geografinės padėties, bet dėl mūsų istorijos, dėl skirtingų kalbų mūsų šalyje kal... vartojamų ir taip pat dėl e, kultūrinių Šveicarijos ypatumų. Mm, mums yra be galo svarbios europietiškos vertybės, dėl to ir palaikome glaudžius ryšius su valstybėmis, su valstybėmis narėmis ir su Europos Sąjunga. Šveicarija taip pat susidūrė su skolų krize, bet e, taip buvo prieš 20 metų. Nekilnojamo turto burbulas 90-mečio pabaigoje, 10-mečio pradžioje lėmė, kad kantonai turėjo gelbėti mažesnės e, kreditus teikiančias įstaigas ir dėl to prasiskolino viešasis sektorius e, kiek smarkiau negu paprastai, dėl to reikėjo ieškoti atsakymų į susidariusią e, problemą. Ir problemas išsprendėme, įvedę naujus taupimo e, planus, bet taip pat ir institucinę priemonę įvedėme, tai yra vadinamasis skolų stabdymo mechanizmas, dėl kurio buvo pritarta referendumo metu. Tai reiškia, kad nėra taip, kad viena valdžia e, tiesiog išleidžia pinigus, o kita jau e, turi atitinkamai taupyti. Yra tiesiog įvedami mechanizmai, kurie e, neleidžia mm, situacijos paleisti iš um, rankų. Šveicarija šiuo metu metu taip pat stengiasi bendradarbiauti ir su labiausiai, labiausiai nuo krizės nukentėjusiomis e, valstybėmis narėmis. E, pone Švabai, de jūre Šveicarija nėra vidaus rinkos dalis, bet de facto be abejo mes esame labai glaudžiai susipinę tarpusavį ekonominiais ryšiais. 1,1 e, milijonų ES piliečių gyvena Šveicarijoje ir 400 tūkstančių šveicarų ES gyvena. Taigi e, tas, e, tie mainai įvairūs vyksta tikrai e, labai nemažu mastu. Ir tikrai nemažai ES piliečių norai dirba Šveicarijoje, kaiminėje, kaiminėje šalyje. Mes džiaugiamės ir parlamentiniu bendradarbiavimu e, tarp Europos parlamento ir Šveicarijos parlamento ir tikimės, kad tas bendradarbiavimas ir toliau išliks. Grazie, prezidentė. Labai ačiū. Prezidentą. Taip pat dėkuoju poniai Makvaldar. galėčiau pasakyti, kad e, visiems kolegoms tikrai buvo įdomu jūsų pasiklausyti ir dėkoju už atsakymus. Trumpai norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponia Makvalder ir ponas Švabas. Šiandien diskusija papildė tai, ką mes išgirstame įvairiose komitetuose kalbant apie konkrečius dvišalių santykių klausimus, tai yra finansinius paslaugas ir kitus dalykus. Šiandien bandėme apie visus tos dalykus pakalbėti bendrai. Nes šiandien čia kalbame apie užsienio politiką ir išorės santykius, o ne tas rytis, kur turime dvišalių sustarimų. Šio posėdžio tikslas yra susijęs su tuo, kad e, mūsų pirmininkas e, neseniai lankėsi Šveicarijoje ir susitiko su įvairių e, atsakingų darbo grupių atstovais. Na, ačiū ponė pirmininkė ir geriausios sėkmės tolimesnėme darbe ir linkiu sėkmingai grįžti į savo šalį ir lauksime kitų susitikimų su jumis. Eh, abbiamo eh, dieci minuti di attesa. Per... Turime palaukti dešimt minučių, nes tuomet turime balsuoti lygiai tuo metu, kai, buvome, kai buvo numatyta. Taigi dešimties minučių pertrauka ir po to pratesime. Senso il nostro amico puntualissimo Sir Atkins alle 16.30 e in punto. Taigi, toliau tęsime 16.30. Va bene. bene, allora sono le 16.30, e quindi possiamo dare inizio alla. Na, jau 16.30 ir galime pradėti balsuoti. Di consentirmi di cambiare. Norėčiau paprašyti, eh, kad jūs man leistumėte šiek tiek pakeisti balsavimo tvarką, kad aš jau, kadangi kolegės Atsiprašau, kad kolegės Makovei nėra čia, E, ji turi kitų reikalų, todėl jeigu jūs nieko prieš, pirmiausia, pradėtumėm nuo. E, kito dokumento, kad ponė Mokovei galėtų ateiti į salę tada, kai balsuosime dėl to dokumento. Jeigu sutinkat, siūlau pradėti. Pirmiausia, dėl ES paramos TBT. E, Kreisel Dofler rengia dokumentą, pasirinkit korteles. Mindamento. No, 60. 62 pakeitimas atsiimtas, 63 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 64. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 65. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 66. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 67. Už. Prieš. Susilaiko atmestas. 68. Už prieš susilaiko. Manau, kad patvirtintas, bet nesu įsitikinęs. Patikrinkime. Šešim aštuntas balsuojame. Balsavimas baigtas. 21 už 14 prieš patvirtintas, 69 už prieš susilaiko atmestas, 72 už prieš susilaiko atmestas, 73 ketvirtas atsiimti, 75 72 reikia patikrinti. Gerai, pradedame balsuoti. kažkas balsuoja be kortelių. Na, baigiame balsuoti. 22 prieš, 17 už atmestas, 25 už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 76 už, prieš, susilaiko, atmestas, 77 už, prieš, susilaiko, Man atrodo, kad atmestas, bet nesu įstikinęs, patikrinkime. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 78 su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaiko atmestas, 29 atsimtas, 80 už, prieš susilaiko atmestas, 81 už, prieš susilaiko patvirtintas. Pirmas kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 86 už, prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 91 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 93 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 94 už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad atmestas, bet patikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 94 pakeitimo. Baigiame balsuoti. 23 ne, 22 taip. Atmestas. 95 su žodiniu pakeitimu. Už. Prieš susilaiko patvirtintas. 96 už, prieš, susilaiko atmestas. 97 už, prieš, susilaiko atmestas. 28 už, prieš, susilaiko atmestas. 29 su žodiniu pakeitinimu už, prieš, susilaiko atmestas. Šimtasis su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 103 už prieš susilaiko patvirtintas. 104 už prieš susilaiko patvirtintas. 105 už prieš susilaiko patvirtintas. 106 už prieš susilaiko patvirtintas. Penktasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 111 už, prieš susilaiko atmestas. 114 už, prieš susilaiko patvirtintas 116 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 117-18 identiški už, prieš, susilaiko patvirtintas. 119 už, prieš, susilaiko atmestas. 120 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 121 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 122 už, prieš, susilaiko atmestas. 122 elektroninis balsavimas. Dėl 122 balsuojame elektroniškai. Kartais ir Romera pramiega balsavimą. Balsavimas baigtas. 35 prieš 21 atmestas. 127 už prieš susilaiko patvirtintas 128 už prieš susilaiko atmestas 130 už prieš susilaiko atmestas 132.3. Už, prieš, susilaiko atmestas. Atsiprašau, nesu įsitikinęs. Balsuojame elektroniškai dėl 132 ir 3. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 31 prieš 26. Aštuntasis kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 137 kas už prieš susilaiko patvirtintas. 138 už prieš susilaiko patvirtintas. Devintas kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 150 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 11 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 153 už, prieš, susilaiko atmestas. 155 už, prieš, susilaiko atmestas. 156 už, prieš susilaiko. Man atrodo, kad atmestas, bet reikėtų patikrinti. 156 elektroniniu būdu prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 24 prieš 30 atmestas. 157 už, prieš susilaiko atmestas. 12 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 163 už, prieš susilaiko atmestas. 164 už, prieš susilaiko patvirtintas. 165 už, prieš susilaiko patvirtintas. 166 už prieš susilaiko patvirtintas. 167 už prieš susilaiko patvirtintas. 168 už prieš susilaiko patvirtintas. 170 už prieš susilaiko patvirtintas. 171 už prieš Nežinau, patikrinkime elektroniškai 171. Baigtas balsavimas. 29 prieš 31. Patvirtintas. 122 už, prieš, susilaiko atmestas, 123 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 124 prieš, už prieš susilaiko atmestas. 185 už prieš susilaiko patvirtintas. 13 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 179 už prieš susilaiko atmestas. 180 už prieš susilaiko patvirtintas. 14 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 184 už, prieš susilaiko atmestas. 15 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 189 už, prieš susilaiko patvirtintas. 190 už, prieš susilaiko patvirtintas. 191 už, prieš susilaiko atmestas. 122 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 123 ketvirtas už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad atmestas. 125 už, <clears throat> prieš, susilaiko, patikrinsime. 125 elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 16 kompromisas už. Prieš. Nekeliat rankų. Paprastai dėl kompromisų reikia balsuoti. Na, 200 pakeitimas. 200 kompromisas. Už prieš susilaiko patvirtintas. 201 už prieš susilaiko atmestas. 200. Norit patikrinti 201? Tikriname 201. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 202 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 203 už. Prieš susilaiko atmestas. 204 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 211 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 212 už, prieš, susilaiko, man atrodo, patvirtintas. Norite patikrinti? Mhm. Gerai. Pradėme balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 31 prieš 29. 216 už. Niekas. Prieš susilaiko atmestas. 217 už, prieš, susilaiko atmestas. 218 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 219 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 220 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 221 už, prieš, susilaiko neaišku. 221 elektroniniu būdu balsuojame. Baigiame balsuoti. 304 prieš 28 patvirtintas. Nepaisant mano partijos propagandos. Pirmas ir antras, kas už? Prieš nekeliate rankų, reikia patikrinti. Pirmas ir antras elektroniniu būdu balsuojame. Jeigu nekersite rankų, tai prarasime daugiau laiko. Baigėme balsuoti. Tyčia tai padarėt, ar ne? 61 prieš 1. Šaipotės iš manęs, ar ką? Trečiasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas už, prieš susilaiko patvirtintas. Penktas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas ir aštuntas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Devintas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtas už, prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas 13 už, prieš susilaiko atmestas, 14 už, prieš sus... 15 už, prieš susilaiko neaišku. Balsuojame dėl 15 elektroninių būdų. Balsavimas baigtas. Patvirtintas Pone Watsonai, noriu paklausti, kiek EPP narių yra salėje ir balsuoja ir kiek gali balsuoti. Ar nėra balsuojančių per daug negu gali balsuoti? Elektroninio balsavimo mašina gali atsakyti jūsų klausimą to pat. Jeigu mašina veikia, tai automatiškai aišku, kad viskas gerai. Kol kas nieko blogo nepastebime. Balsavome dėl 16. Toliau 17 už. Prieš. 17 prieš. Atmestas. Bet nebalsavome dėl 16. Taigi dabar 16 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 18 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 19 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 23 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 24 už, prieš, susilaiko Atmestas 25 už. Prieš susilaiko patvirtintas 26 už. Prieš susilaiko atmestas 27 už. Prieš atmestas 28 už. Prieš susilaiko atmestas 29.30 už, prieš, susilaiko patvirtintas 19 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 34 už prieš. Man atrodo, kad atmestas, bet reikia patikrinti. Balsuojame dėl 34. Balsavimas baigtas. Patvirtintas. 35-36 už, prieš susilaiko atmestas. 20 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 44 už, prieš neaišku elektroninis balsavimas dėl 44 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 31-31, todėl ir buvo neaišku, bet atmestas 21 kompromisas už, prieš, susilaiko patrintas. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko patrintas. 52 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 54 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 55 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 56, 57 už, prieš, susilaiko atmestas. 57 tikriname elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 301 prieš 30. Patvirtintas. 59. Už. Prieš. Susilaiko atmestas. 61. Už. Prieš. Patikrinsime šitą. 61. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 37 prieš 24 patvirtinta. Toliau FEM 5. Pirmoji dalis. Ne. Šešta dalis. Kas už prieš susilaiko patvirtinta. Septintoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Dešimtoji dalis. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Vienuoliktoji dalis. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. A konstatuojama dalis. Už. Prieš. Susilaiko atmestas. B. Už. Prieš. Susilaiko atmesta atmesta. C už, prieš, susilaiko, atmesta. Visa kita jau įtraukta. Taigi galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame balsuoti. 61 už, 1 prieš. Taigi pranešėjo triumfas. Bene, allora abbiamo, abbiamo la Convenzione regionale sulle norme di origine. Kągi. Toliau. Regioninis sustarimas, tik galutinis balsavimas, balsavimas pradedamas, pranešėjo nėra, ką padarysi. Prašau. Šeši balsai tik tai ir kaip. Balsuojam. 50 už, 3 prieš, vienas susilaikė. Patvirtinta. Ir dabar balsavimas dėl ES ir Australijos sustarimo, dėl PNR duomenų perdavimo, kurį vykdo skrydžių bendrovės, perdada duomenis Australijos muitinėms. Pone Makovei pranešėja. Taigi už prieš susilaikė atmesta, pakeitimas atmestas ir galutinis balsavimas. 51 už, 8 prieš. Taigi sveikinam pranešėją. O dabar mūsų garbusis pirmininko pavaduotojas perims mano vietą. Linkiu sėkmės. Okay, let's uh, move along and. Uh, Taigi tęsėme darbą. Other... Prašau tų, kurie turi kitų reikalų, e, išeiti iš salės ir mes periname prie rekomendacijos tarybai komisijai ir išorės veiksmų tarnybai dėl darybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo ir prašau pranešėją Krištofą Lyzeką pristatyti šį klausimą. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai parlamentarai. Nenoriu gaišinti jūsų brangaus laiko ir noriu tik labai didžiuodamasis pasakyti, jog tik 59 pakeitimai buvo pateikti ir kai kuriais atvejais buvo taip, kad pasiūlymai dėl pakeitimų arba buvo visiškai identiški arba daugmaž identiški. Tad manau, laiko dar šiek tiek yra ir galėsime per jį parengti galutinį rezoliucijos e, projektą. Noriu padėkoti visiems pasiūlymo autoriams ir šešėliniams pranešėjams. O taip pat reikia pasakyti, kad iš tikrųjų tie pakeitimai nekeičia pačios esmės. Galbūt kai kurie pakeitimai užgriebia kiek toliau, negu kad tai, ką aš buvau pats suformulavęs rekomendacijoje. Ypač e, yra akcentuojamas Gruzijoje vykstančių reformų pripažinimas, e, kovos su korupcija srityje ir čia kai kurie pakeitimai galbūt daugiau dalykų mini negu kad aš savo pasiūlyme. Kai kalbam apie Gruziją, be abejo, visada galvojam apie komplikuotą padėtį šioje šalyje, apie faktiškai okupaciją, bent jau aš taip tai vadinu e, savo redakcijoje teksto. Sakau, jog e, Gruzijos, Abhazijos ir Pietų Osetijos regionai yra okupuotos teritorijos. Ir taip pat eina toliau kalba apie Abhazijos ir Pietų Osetijos regionų pripažinimą kaip nepriklausomų valstybių iš Rusijos pusės. Ačiū už pakeitimus susiūlomus, kaip sakiau, dauguma jų iš tikrųjų laikosi tos pačios linijos kaip ir mano siūlomas tekstas. Yra kai kurių gal pakeitimų, čia turiu galvoje mm, Fire iš SRD pateikti kitus pakeitimus, kurie pabrėžia tai, kad be abejo trūkumų Gruzijoje, Gruzijos valstybėje yra, ypač teisingumo srityje. Taip pat yra trūkumų žiniasklaidos nepriklausomumo, užtikrinimo srityje, prieigos prie informacijos srityje. Ir turiu pasakyti, kad matau galimybių rasti kompromisą, bendradarbiausiu su, ir toliau intensyviai su visais šešėliniais pranešėjais ir kitais e, kolegomis e, pasiūlymų autoriais esu pasirengęs dėl visko kalbėtis. Ir esu įsitikinęs, kad rasime kompromisą dėl tikrai daugumos iš jų. Mrs. Tania Fajon, please. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi. Eh, pone Fajon. Ačiū, pone pirmininkė. Ačiū taip pat eh, kolegai Lice, pranešėjui. Ačiū pirmiausiai už pranešimą. Na taip, skaičius pakeitimų nėra didelis, 59 jų iš viso, galbūt rasime kompromisą ir aš esu be abejo pasirengusi uh, ir toliau su jumis dėrėtis dėl galimų bendrų pozicijos taškų. Tekste yra akcentuojama nemaža Gruzijos padaryta pažanga ir taip pat ir kritiškiau suformuluoti pakeitimai nereiškia, jog mes esame nusiteikę prieš Gruziją. Mes tiesiog norime užtikrinti tai, kad šalis dar labiau orientuotųsi į europinės e, vertybės, ES vertybės. Pranešėjai ir taip pat mes nuolat pabrėždavome tai, kad reikėtų integruoti Abhazijos ir Pietų Osetijos regionus Gruzijoje. Sakome, kad e, tos teritorijos yra okupuotos ir tokiu būdu mes e, pasiunčiame žinę Gruzijai. Privalome pakeisti saugumo sąrangą, be abejo, užtikrinti tai, kad nebūtų um, griebiamasi smurto. Mano pakeitimai yra susijęs su teisingumo srities stiprinimu, teisingumo nepriklausomumo užtikrinimu. Daug svarbių žingsnių jau buvo imtasi teisingumo kontekste yra suformu, suformuota atitinkama žiūri, yra siekiama procesų skatinimo ir pagreičio šioje srityje, bet reikia dar daug ką nuveikti, jeigu galvojame apie visišką teisingumo sistemos nepriklausomumą. Manau, kad visiškai negalime toleruoti ir mažesnių, kad ir mm, nusikaltimų Negalime toleruoti to, kad e, kalėjimuose yra labai prasta padėtis daugumoje Gruzijos kalėjimų ir asmenys yra neproporcingai ilgai kalinami ir laikomi už grotų, neproporcingai ilgai galvojant apie jų atliktus e, nusižengimus. Taip pat turime informacijos apie tai, kad Gruzijoje vis dar kyla problemų dėl um, profesijos, um, dėl užsiemimo savo profesiją. Yra vis dar daromas spaudimas um, buvusiems kaliniams. Taigi yra problemų dar, kalbant apie teisinės valstybės principų taikymą, bet turime rasti kelią, kaip paskatinti Gruziją įgyvendinti teisinės valstybės pagrindinius principus. Taip pat dėl minimo čia įstatymo, čia yra tam tikrų prieštaravimų, palyginti su tuo, ką daro vyriausybė yra lik įvedamas visiškas nepriklausomumas, kalbant apie kalinių paleidimą. Bet turėtumėm ir čia dar paskatinti Gruziją dirbti toliau. Kalbant apie žiniasklaidą, Gruzija be abejo privalo užtikrinti ir žiniasklaidos nepriklausomybę. Žiniasklaidos atstovai turi dirbti nepriklausomai, nejausdami jokio spaudimo. Gruzija ir čia yra prieimusi kai kurios teisės aktus, bet vis dar negalime kalbėti apie laisvą spaudą Gruzijoje, kai vis dar um, yra teisiami žurnalistai, ir tie procesai, neaišku, kuo pagristi, vis nepriimami nuosprendžiai, taip pat yra ir žurnalistų nužudimo atvejų Gruzijoje. Tad tokie mano pasiūlymai dėl pakeitimo, aš esu pasirengusi ir darbo grupėje e, toliau ieškoti kompromisų ir taip pat su pranešėjų, manau, kad tikrai sutarsime. Ačiū, ponė Nikolai. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu pasveikinti pranešėją parengus tokį pranešimą. Mes e, bendradarbiavome tol, kol tas pranešimas buvo pirmą kartą pristatytas. Aš turiu irgi šiokių tokių pastabų. Pirmiausia, šis pranešimas yra tikrai gerai subalansuotas ir rastas naujas požiūris. Manau, kad teisingas tas požiūris. Ir čia sakoma, kad Gruzija yra iš, viena iš geriausių rytų partnerystės valstybių. Šiuo klausimu buvo šiek tiek diskutuota. Mes sakėme, kad reikia bendradarbiauti su Gruzija siekiant integravimosi. Aš pati esu už integraciją, manau, kad būtų realistiška taip kalbėti apie mūsų santykius. Dėkoju ponė Lyze už tai, kad uh, E, pergalvojote pirmą pastraipą ir priemėt mano pasiūlymą, kad e, e, būtų traukti kiti regionai. Žinoma, kai kalbam apie padėties palengvinimą ten ir galimybės prie to prisidėti, reikia, kad būtų geresni rezultatai, didinti bendradarbiavimą su Rusija, kad būtų atkurta normali situacija regione. Be to, mes norime e, skatinti galimybę stiprinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ES ir Gruzijos. Tai 15 pas, pastraipoje sakome. Taip pat e, manome, kad bus pateiktas kompromisinis pakeitimas. Manau, kad reikėtų pasirūpinti, kad uh, E, būtų rastas, rasta geriausia formuluoti, nes daugelis pakeitimų siūlo labai panašius dalykus. 5, 39 ir 45 pakeitimus reikėtų sužiūrėti, nes ten yra kalbama apie tam tikras reformas. Manau, kad Gruzijai būtina sustiprinti tą dialogą ir skatinti realų pluralizmą su visuomenė. E, kalbame ir apie tai, kad būtina sukurti nepriklausomą teismų sistemą. Tačiau kaip ten bebūtų, manau, kad šis pranešimas nusipelno mūsų dėmesio ir mes remiame visą pranešimą ir pono Lizeko tame pranešime numatytą viziją. Ačiū toliau, pane Lunačiak. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš žaliųjų vardu irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už tokį pranešimą. Mano nuomonė tai yra labai geras pagrindas, rodantis, ko mes galime pasiekti. Taip pat dėkoju už jūsų geranoriškumą e, renkti tokį teisės aktą. Aš tikiuosi, kad bus įmanoma pasiekti sutarimo dėl daugelio pasiūlymų. Labiausiai man patinka tai, kad jūs išlaikote e, ta ES ir Gruzijos integracijos e, savoka. Mes nežinome, koks bus galutinis rezultatas, to mes negalime savo pranešime nustatyti. Tačiau ES rytų partnerystės e, vadovų susitikime neseniai labai aiškiai buvo kalbama apie politinės asociacijas, e, socialinę politinę integraciją. Aš manau, kad svarbu toliau apie tai kalbėti. Taip pat aš sutinku su tais, kurie aiškiai pareiškė, kad pietų Osetijos ir Abhazijos teritorijos yra okupuotos. Europos parlamentas apie tai labai aiškiai pasisakęs yra porą kartų anksčiau. Todėl šiuo atveju mano pakeitimas būtų susijęs su poreikiu aiškiau apibriežti, ką reiškia tai, kad Rusija e, kariniu ir politiniu požiūriu remia e, E, tų e, valstybių e, administracija ir ugnies nutraukimą de facto pamina. Todėl aš savo pakeitimus ir pateikiau. Dar vienas dalykas. Aš remiu tuos pakeitimus, kur pietų Osetija yra pavadinta taip, kaip gruzinų kalboje vadinasi. Čihanvali regionas, jeigu aš teisingai ištariu. Manau, kad E, tokią idėją reikia paremti, aš ją remiu. Problemos, kurias jau paminėjo kolega Tanja Fajon, e, aš neišvengiu ir savo pakeitimus, aš jas paminėjau. Matome, kad yra pažangos pasiekta daugelės iš jų žmogaus teisų, diskriminacijos vengimo, teisingumo sistemoje Gruzijoje, bet dar yra sričių, kur nepakankamai gerai yra gyvendinami reikalavimai ir kur reikia siekti daugiau pažangos. Mes suprantame, kad Gruzija, ypač jos vyriausybei, sunku su tuo susitaikyti, tačiau mes kaip Europos piliečiai Esame skolingi Gruzijos piliečiams e, atviro šių klausų svarstymo. 38 pakeitimas ponios Tajos Fanion e, yra susijęs su e, neseniai policijos užsipultais teisininkais, kurie buvo smarkiai sumušti. Mes, Europos piliečiai, turime apie tai kalbėti ir reikia aiškiai pasakyti Gruzijos vyriausybei, kad reikia tokius dalykus nagrinėti, tirti ir užtikrinkite, kad policijos sistema nesikištų į teismų darbą. Manau, kad dėl tos priežasties kai kurie pakeitimai ir buvo pateikti. Taip pat e, pagalvokime apie žodžio laisvę. Manau, kad čia dar padaryti galima labai daug. Pilietinė visuomenė parama jai yra labai svarbi. Aš labai palankiai vertinu tokius dalykus ir aš tikiuosi, kad bus pasiektas sustarimas tą temą. Dar vienas klausimas, kurį norėjau paminėti, yra susijęs su 32 pakeitimu, kurį aš pateikiu. E, galvodami apie istoriją, apie tai, kas vyko anksčiau, mes turėtume paminėti, jog apgailę staujame, kad E, buvo pateiktas pasiūlymas dėl nepolimo akto prieš 2008 metus, prieš Rusijai nueinant į tas teritorijas su ginklu. Tačiau Sakašvilis atmetė tokius pasiūlymus. E, manau, kad reikėtų prisiminti tai, kas įvyko prieš Rusijos invaziją, prieš okupaciją. Taigi aš tikiuosi, kad pavyks pasiekti sustarimo ir aš labai norėčiau, kad prasidėtų greičiau dėrybos su jumis, ponė Lizek, ir dėl jūsų pasiūlymų dėl kompromisų. Ponas Kogličiak. Pane Pšecerio. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu kiek nustebęs dėl to, ką sako kai kurie kolegai, minėdami okupuotas teritorijas, bet kita vertus jie mm, labai pasisako už laisvą Kosovą. Jeigu pažvelgsime į siūlomus pakeitimus, pavyzdžiui, pirmąjį pono Landsbergio siūlomas pakeitimas, čia parašyta, jog Gruzija yra Europos valstybė, sėkmingai kūrinti demokratiją. Bet tas pats autorius savo kitam siūlomam pakeitime kalba apie tai, kad musulmoniškos teritorijos irgi yra Gruzijos dalis ir turėtų tokiamis likti, bet tai yra tuomet prieštaravimas, nes aš manau, kad krikščionybė ir, mūsų, ir islamas um, turi mm, bendrų šaknų ir galime kitam kontekste apie tai disku, diskutuoti, bet sakyti, jog tai yra krikščioniška valstybė ir tuo pat metu teikti, kad ta šalis turi apimti ir musulmoniškas teritorijas, ne visai logiška. Aišku, Gruzijos atveju problema gal ta, kad yra kiek kitokios normos taikomos negu kad Europos Sąjungoje. Kai mes diskutuojame, pavyzdžiui, apie žmogaus teisės Albanijoje ir jų užtikrinimą, bei apie Europos Sąjungos teisės aktus, tai yra vienaip, bet tai nereiškia, kad, e, tarkime, teisės aktai skirti mažumoms teisingai taikomi. Ir reikia turėti galvoje, kad Gruzija turi ir kaiminių šalių, o mes visiškai čia nekalbame apie santykius tarp Gruzijos ir, pavyzdžiui, Turkijos, tarp Gruzijos ir Armenijos šioje rezoliucijoje, bet tai yra visiškai teisinga, nes jeigu vykdome dėrybą su kuo nors ir norime skatinti tą šalį e, glaudžiau bendradarbiauti su ES, tai turime juk akcentuoti taip pat ir kaimininius ir santykius su kaiminėmis, nes taikus kaimynai yra labai svarbus dalykas. Čia gal 30 pakeitimų yra, kuriuose kalbam apie santykius su Rusija. Ir aš net nesileisiu į detalės komentuodamas tai, ar kai kurios teritorijos priklauso Gruzijai ar ne, bet Gruzija juk anksčiau yra kreipusis į Rusiją, pavyzdžiui, dėl e, kai kurių dalykų susijusių su Turkija, su konfliktu su Turkija. Tai kodėl apie Turkiją niekur nieks, nieko nesako? Aš manau, kad reikėtų taikyti tuos pačius kriterijus e, toms šalims, kurios dalyvauja rytų partnerystės programoje. Ir Gruzijos atveju taip pat reikėtų būtent taikyti tuos pačius standartus ir pagal juos vertinti demokratinius, demokratijos principus. Net aš manau, kad ir balsavimo metu reikėtų atsižvelgti į tai. Dziękuję bardzo. Ja zwykle... Ponas Kova. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip visada, taip ir šiandien norėčiau labai teigiamai sureaguoti į tai, kas vyksta Gruzijoje. Bet taip pat paprašysiu pranešėjo pakomentuoti porą aspektų. Viena vertus, kaip vertinate santykius tarp opozicijos ir valdžioje esančios partijos. Manau, tai yra vienas kertinių e, aspektų politinės sistemos. Ir be abejo, negalima kvestionuoti Gruzijos pasiekimų, jeigu kalbėsime apie ekonomiką, apie santykius su Europos Sąjunga. Bet kertinis klausimas yra tai, kaip politinė sistema toliau mm, vystysis. Tai čia vienas klausimas, o kitas yra dėl to, kiek Gruzija yra pasiryžusi žengti Europos e, keliu. Ar tai juntama pokalbiuose su politikais vietoje ir taip pat čia parlamente diskutuodamas kartais jaučiu tam tikrą santūrumą Europos Sąjungos pusėje ir dėl to Gruzijoje galvojama, kad ko gero nelabai tikėtina, jog e, ta europietiška perspektyva Gruzija yra reali. Taigi, ar mes kalbam tik tai apie politinio pobūdžio pareiškimus, ar apie realius e, lūkesčius? Thank you, Mrs. <clears throat> Ačiū, pane Oiland. Ačiū, pirminkė. Norėčiau prisijungti prie kolegų, kurie pasveikino pranešėją Ir noriu dar papildyti tai, kas buvo pasakyta. Jeigu pažvelgsime, kiek svarbus šis pranešimas bus Gruzijoje, tai mano nuomonė, jis turėtų paskatinti politinės partijas, taip pat ir esančias opozicijas, opozicijoje išvysti Europos perspektyvą. Jeigu atidžiai paskaitysime pranešimą, tai čia matome e, ir laisvos prekybos susitarimo perspektyvą. Ir būtent tokiai šaliai kaip Gruzija to ir reikia - prekybos su ES. Ši perspektyva turėtų paskatinti politikus, politinės partijas dirbti toliau, tęsti reformas ir suartėti su ES institucijomis. Kitas aspektas susijęs su klausimu dėl vizų liberalizavimo. Čia vėlgi galima matyti aiškę perspektyvą iš šio pranešimo ir mano nuomonė apskritai tikiuosi, kad visas pranešimas suvaidins pozityvų vaidmenį regione už ir už sienų, paskatinant kitas šalis sekti e, Gruzijos pavyzdžių, pavyzdžiui, Armenijai ir Azerbaidžianui. Na ir paskutinis dalykas dėl okupuotų teritorijų ir Rusijos vaidmens. Aš čia ne tik dar kartą sulčiau raginti Rusijos federaciją paisyti tarptautinių įsipareigojimų ir atsakyti Abhazijos ir kitų Osetijos okupacijos, tačiau reikia reikalauti to iš Rusijos federacijos įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus. Ačiū, ponas Lysekas, jeigu norite baigti šią diskusiją. Bardzo krótko, żeby nie zajmować Państwu czasu. Ačiū. Pasistengsiu, kiek įmanoma, trumpiau kalbėti ir apibendrinti tai, kas buvo pasakyta. Ačiū visiems už pastabas, už e, siūlytus pakeitimus. Esu tikras, kad rasime laiko padiskutuoti ir pasidaryti dėl siūlomų pakeitimų. Kaip jau sakiau, esu įsitikinęs e, po šios dienos e, debatų, kad kompromisą rasime. Ponas Kova uždavė du konkrečius klausimus nemanau, jog esu kompetentingas atsakyti į tos klausimus, nes, aš, nes esu viso labo pranešėjas. Tačiau antras jūsų užduotas klausimas be abejo skirtas labiau Gruzijos valdžios atstovams. Panašiai kaip ir aš, ponas Kovas pažįsta tikriausiai Gruzijos politikus ir galėtų kreiptis tiesiai į juos ir jų paklausti, kaip jie žvelgia į Europinę perspektyvę. Bet turiu sutikti iš dalies su tuo, kad taip galbūt kartais atrodo, jog pažanga yra um, daroma gan lėtai ir daugelis klausimų dar neišspręsta. Dėl to mano pranešimo projekte ir pasakyta, kad siekiame bendros visų uh, politinių partijų pozicijos, visų pusių bendros pozicijos. Ir reikia tą padaryti kiek įmanoma greičiau. Jeigu kalbėsime apie Gruzijos e, žmonių ryštą toliau laukti, kiek jie gali toliau laukti tų e, institucinių procesų inicijavimo. Aš manau, tą klausimą galėsime užduoti spalio 19 dieną, kai Gruzijos parlamento pirmininkas viešės pas mus ir tada tiesiai jam ir galėsime užduoti tą klausimą. Toliau kalbant apie santykius su opozicija arba kalbant apie tą pernelik lėtą galbūt demokratinių procesų įvairiose institucijose raidą Gruzijoje, galiu vėlgi sutikti, yra tam tikrų uh, priekaištų, tam tikrų problemų, galbūt nebūtinai tai susijęs su praėjusiais rinkimais, bet su dar ankstesniais. Parlamentas siuntė savo stebėjimo misiją į Gruziją ir aš turėjau garbės joje dalyvauti. Pone Nikolai taip pat buvo delegacijos tos narė. Na, o per paskutinius rinkimus didesnių priekaištų neturėta. dirbdamas ties šiuo pranešimo projektu tris kartus viešėjau Gruzijoje ir diskutavau su visomis e, politinėmis partijomis, grupuotėmis, tiek tomis, kurios e, atstovavimas parlamente, tiek ir su neparlamentinėmis e, opozicijos jėgomis, kalbėjausi su mažumų atstovais, su Vokietijos, Prancūzijos, Junktinės karalystės fondais su diplomatijos atstovais ir visi sakė, kad einama teisinga linkme. Prezidento Sakašvilio partija laimi rinkimus, du trečdalius vietų parlamente turi, bet taip įvyko ne dėl to, kad buvo klastojami rinkimų rezultatai, tiesiog opozicija pasirodė per silpnai. E, opozicinė, opozicinės partijos tarpusavį susiskaldžiusios, susivaidijusios ir jeigu, tarkime, eitų kalba apie Bilisio mero postą, dešimt kandidatų buvo ir tie dešimt kandidatų vienas kito tiesiog neapkenčia, visiškai neapkenčia ir dėl to joks bendradarbiavimas neįmanomas. O tai, aišku, labai pastarnauja Sakašvilio partijai ir jos kandidatui. Be abejo, turime remti Gruziją politinė, ekonominė, finansinė prasme ir toliau, ir aš tą ir stengiausi pasakyti savo pranešime. Ir manau, kad tas kelias yra teisingas ir mm, būtent tai prisidėsime prie Gruzijos demokratizavimo procesų. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Toliau kitas darbo trakas klausimas. Europos ir Ukrainos asociacijos sustarimas. Prieš pradedant ir prieš suteikiant žodį ponui Legutko, norėčiau priminti tris dalykus. Pirma, šįryt pas mus čia, šioje salėje buvo užsienio reikalų ministras, vyko diskusija su juo. Antra, šiandien tos diskusijos metu buvo pranešta, kad Julija Timošenko nuteista 7 metų laisvės atėmimo. Ir trečias faktas, Inta priėmė sprendimą atidėti balsavimą dėl savo nuomonės. Taigi, noriu pasakyti jums tris, tos tris dalykus prieš pradėtant diskusiją. Pone Legutko, dabar jūs, jums žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, visiems kolegoms teikusiems pakeitimus. Jų buvo apie 140. Ir tai padėjo mums renkti pranešimą. Jūsų išvalgos visada yra naudingos. Yra keletas aspektų, kuriuos reikėtų aptarti e, artimiausioje ateityje. Tačiau manau, kad pasiekėme keletą neblogų kompromisų. Situacija Ukrainoje yra dinamiška, keičiasi kasdien. Bent jau pastaruoju metu tai buvo. ir buvo keletas e, trūkumų, nepaisant kurių aš esu įstiknęs, visi mes suprantame, kokia svarbi Ukraina yra Europos Sąjungai ir mūsų bendras interesas yra skatinti mūsų santykius. Gali mūsų nuomonės ir skirtis, e, noriu pabrėžti, tie skirtumai yra dėl priemonių, kurias norėtume naudoti, kad pasiektume tikslų. O kai dėl pačių tikslų, tai praktiškai jokių skirtumų tarp mūsų nėra. Tie tikslai yra geri santykiai, demokratinės, stabilios, klesančios Ukrainos, gerbiančios rinkos ekonomikos principus, kūrimas e, valstybės su nepriklausomais teismais, mažumų apsauga ir visi svarbiausi modernios konstitucinės demokratijos principai. Kaip e, sakiau anksčiau, asociacijos sustarimas turėtų būti svarbiausia priemonė siekiant Ukrainos Europos integracijos tikslo, o mūsų siekiai leisti Ukrainai ir mūsų siekiams Ukrainai leisti per ilgą laikotarpį tapti ES nare. Daugeliu ukrainiečių, manau, kad daugumai Ukrainos piliečių ES perspektyva yra reikalinga šviesa tunelio gale. Todėl mes ir pabrėžiame šią perspektyvą. Manome, kad ji turėtų būti pagrista sistemingų, negryžtamų reformų principų. Žinote, kad e, svarbios reformos vyksta, nors kitas dar reikia pradėti. O asociacijos sustarimo pagrindas yra esminė e, modernizavimo priemonė Ukrainai, nukreipiant reformas reikiamą linkme. Pasakęs tai norėčiau priminti pirmininko e, pastabą, kas vyko šiandien. Kaip žinote, šiandien nebuvo gera diena mums, e, Ukrainos draugams. Ir manau, kad reikėtų dar šiek tiek laiko skirti tam, kad pamastytume, kas vyksta ir kokiu priemonių imtis, ką daryti artimiausiu metu. Rytoj sustiksime su šešėliniais pranešėjais ir aš pasiūlysiu jiems atidėti balsavimą, kad būtų galima giliau ir racionaliau nuspręsti, ką daryti toliau. Ačiū. Ponas Šivetsas ilgai negali būti. Aš paprašysiu jį pasisakyti ir po to pono Kovačio. Tiesą sakant, pranešėjas sunaudojo, pasinaudojo ir mano pasiūlymu, nes e, e, kai kalbame apie prognozojamumo, e, apie įvykius stoką, mes turime suvokti, kad reikia kai kurios pasiūlymus atidėti vėlesniam laikui. Ačiū, turiu panas Kovačik. Labai ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė Legutko už tokį pasiūlymą. Aš irgi manau, kad reikėtų e, trumpinti mūsų kompromisus, ypač antrą, ketvirtą, penktą, galvojant apie tai, kokią informaciją gavome šiandien. Kita vertus, šiandienos naujiena nieko e, nepakeičia. Ukrainai toliau reikia Europos, o Europai reikia Ukrainos. E, Bet nepadarykim klaidos. Europai reikia demokratiškos Ukrainos, kurie pritarė mūsų vertybėms, žmogaus teisėms, teisinės viršenybės principui. Ir negalime leisti, kad Ukraina sugrįžtų prie autoritarnio ir totalitarnio valdymo būdo. Aš labai norėčiau, kad Europa taptų e, patikima ES partnerė ir taip mes galėtume pagilinti santykius ir su, Europos, su Ukrainos visuomenė, verslininkais, ir stiprinti jų demokratinės vertybės. Manau, kad mes dabar turėtume pasinaudoti visomis politinėmis priemonėmis, kad institucijos grįžtų prie demokratijos kelio. Šiandien matėme e, tokį retą e, reiškinį, kai e, tą pačią dieną mūsų komitete atėjo e, tos valstybės atstovas ir bandė mus įtikinti, kad Ukraina laikosi e, demokratinių principų. Ir tą pačią dieną mes gavom tą nelemtą informaciją. Deja, iš Ukrainos buvo tokių politinių signalų, e, kurie e, tarsi ir sakė, kad taip nesitiks, tačiau jie neišsipildė. Kaip ten bebūtų, aš labai laukiu rydieno šešėlinių pranešio susitikimo ir irgi pritariu klausimo atidėjimui vėlesniam laikui. Ačiū, ačiū ir dar du šešėliniai pranešiai. Pirmiausia, pono Šulc. Aš savo ruoštų taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjai ponui Legutko. Jis atsižvelgia į daugumą mūsų siūlytų pakeitimų susijusių su demokratija ir kitais procesais su plėtra. Dėl to labai puiku ir, ponė Legutko, sakėte, kad reikėtų daugiau laiko ir aš irgi esu už atidėjimą, bet tas susiję taip pat ir su penktu kompromisu. Reikia daugiau laiko ir dėryboms neturėtų būti daromas politinis spaudimas. Nereikėtų dabar sakyti, jog iki metų pabaigos turime visą tą klausimą svarst, baigti svarstyti. Jokių būdų ne, nes kaip tik šiandien išgirdome apie um, įvykius, kurie reiškia, jog kaip tik dar nuodugniau turime pagalvoti apie tai, e, kur link suka e, Ukraina. Iš tiesų, šiandieną buvo įvykdytas praktiškai toks išpolis. Aš netikiu, kad toks sutapimas buvo, kad užsienio reikalų ministras pas mus atvyko ir tik tada apie tai buvo um, sužinota. Mm, aš manau, kaip tik norėta parodyti, kad mes ir toliau to žmonės persekiosime, mes opoziciją suskaldysime, sunaikinsime. Ir turint galvoje visas tas aplinkybės, aš manau, kaip tik reikia kiek įmanoma daugiau laiko dar e, pasilikti savo apsvarstymui. Ačiū, ponas Kogničiak. Pane Pretsiraicy. Ačiū, ponė pirmininkė. Nelabai suprantu to, ką sako ponas Šulcas, galbūt jūsų šalyje ir. Ir įmanoma, kad e, teismui daro įtaką politikai ir politikos, politikų sprendimai. Bet tikriausiai žinote, kad Ukrainos prezidentas siūlė, kad niekas nebūtų siunčiamas į kalėjimą už ekonominio pobūdžio nusižengimus ir parlamentas e, taip taip pat nusprendė tik ministras to gal neminėjo, taip pažodžiui. Bet kalbant apie sustarimą, manau, kad jis parengtas tikrai e, gerai, galbūt kai kuriuo aspektų trūksta, mes kalbam apie dujotiekius, apie elektros energijos tiekimą kalbėjome ankstesnėje rezoliucijoje ir sakėme, kad būtų gerai bendradarbiauti su kaimininėmis šalėmis. Tas aišku pageidautina ir čia, bet iš principo klausimas dėl dujų perdavimo nėra atspindėtas čionai. Ir manau, kad 142 pakeitimai kurie buvo pakeiti, turėtų būti apsvarstyti blaiviai, niekur neskubant, bet taip pat nereikėtų pamiršti, kad su visomis kaiminėmis turime lygiomis sąlygomis dėrėtis, o Ukraina tikrai yra mm, vienas geriausių pavyzdžių, kalbant apie asociacijos susitarimą. Uh, uh, Ponas Brok. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, noriu pritarti daugeliu kolegų išsakytam požiūriui. Turiu pasakyti, kad per praėjusias kelias savaitės labai nirtingai ieškau šios dilemos sprendimo dėl demokratizavimo procesų ir dėl būtinybės e, pasirašyti asociacijos sustarimą. Tikrai daug laiko skiriau tam klausimui ir tikėjau tuo, kad Ukrainos atstovai parodys šiokį tokį supratimą šio reikalo, bet šiandieną supratau, kad yra visiškai kitaip. Galbūt yra dar galimybių padėti taisyti, bet e, tikrai tai padėties nepalengvino. Ir e, žmogui, kuriam tikrai labai rūpėjo Ukrainos integracija, Tai labai um, skaudus smūgis sudavė. Ukraina yra Europos šalis, tas yra aišku, bet dabar reikia pasverti interesus ir vertybės, atrodo taip. Ir žiūrėti, kiek yra tų sąlyčio taškų. Kaip mes tą padarysime per artimiausias savaitės, nežinau. Galima galbūt ieškoti įvairių sprendimo variantų tarp pirmo ir antro svarstymo įstatymo. Galbūt būtų buvę galima tą daryti atvykstant ponu Janukovičiui, bet neaišku, ar dabar tas sustikimas su ponu Barosu vyks. Tad, manau, visiškai reikia pritarti tai minčiai, kad laiko pasilikti turėtumėm. Neskubėkime dabar. Ir taip pat esu teikęs anksčiau pasiūlymą, nežinau, ar galima įgyvendinti, suorganizuoti rytoj trumpus debatus plenarinėje sesijoje, galbūt ponia Ešton galėtų pasisakyti dėl šio atvejo ir gal kiekviena frakcija e, paskirtų po kalbėtojo to klausimo. Gal nespėsim to padaryti rytoj, gal tada per um, Strasbūro plenarinę sesiją reiktų tą padaryti. Bet aš manau, signalą aišku reikėtų pas, pasiūsti, nes Ukrainos užsienio reikalų ministras um, mums signalą tikrai aišku pasiuntė. Matom, kad spaudimas e, yra suprantamas mūsų daromas, bet e, perspektyva Ukrainos asociacijos sustarimo turbūt netraktuojama taip rimtai ir teisinės valstybės principų įgyvendinimas netraktuojamas taip rimtai. Mes turime pagaliau eiti teisingų kelių ir šiandieną e, yra ir kitų pavyzdžių, pavyzdžiui, Moldavijoje ar Kroatijoje, irgi viskas nevyksta taip jau gerai. Uh, ir galima daug ką kritikuoti. Bet kalbant apie Ukrainą, yra visiškai nebesuprantamai elgiamasi, nepaisoma mūsų vertybių. Yra galvojama tik apie galbūt ekonominių interesų pardavimą ir taip toliau ir panašiai, bet jeigu mes su tokiu požiūriu sutiksime, tai praktiškai parduosime sielą velniui manau, kad reikia dar ieškoti kelių Ukrainoje, išbristi iš šitos aklavietės. Manau, kad tuo šansu Ukraina turėtų pasinaudoti ir tikriausiai daugumos frakcijų e, pasisakymai, nors ir nederinti tarpusavyje šiandien nuskambėjo tikrai labai panašiai. Ir jeigu kolega Legutko sutinka su tuo, tikrai būčiau labai už tai, kad kiek įmanoma vėliau svarstytumėm šį klausimą ir taip pat ir pakeitimus būtų galima tuomet dar papildomus teikti. Manau, tai būtų sažininga padaryti ir galvojant apie kolegus iš šimtą komiteto, kad jie galėtų parengti tinkamai savo nuomonę, nes šiandieną balsuoti būtų buvę tikriausiai, buvo tikriausiai neteisinga. Ir reiktų atsižvelgti į kolegas iš imta komiteto, kad dar būtų galima įtraukti pranešimą taip pat ir prekybos aspektus. Please. Pana Ojoland, ačiū pirmininkė. Mano nuomonė, asociacijos susitarimo su Ukraina atidėjimas netitinka ES interesų. Aš suprantu, kad šiandien daugelis kolegų yra sukrėsti ir galbūt pasiduoda emocijoms, gal būt šiek tiek ir galima atidėti sprendimus. Tačiau žinant tą šalį su, vis, šalį su visomis komplikacijomis, aš esu įsitikinusi, kad tai, kas įvyko šyrit, nėra atsitiktinumas. Ir Esu įstikinusi, kad kai kurie žmonės Maskvoje džiaugiasi to, kas šiandien įvyko. Praėjusią savaitę susitikau su keliais e, Ukrainos parlamento nariais e, iš užsienio reikalų komiteto ir iš koalicijos, ir iš opozicijos, kolegų iš liberalios partijos kurie visi nepriklausomai nuo politinės padėties ar dirbtų koalicijoje ar opozicijoje. Nepaisant Timošenko bylos, nors ten sprendimą jų priemė teismas, nepriklausomas teismas, visi sakė, kad asociacijos sustarimas yra labai svarbus, nes visos šalis e, nenori grįžti į Rusijos kontrolę, į Maskvos kontrolę, o nori artėti prie Europos. Žinome puikiausiai, kad Rusija naudoja vairiausias priemonės geromis, gerais ar blogais būdais įtraukti Ukrainą į muitų sąjungą, kurioje egzistuoja su Kazakstanu ir Baltarusija. Ir tai labai svarbus klausimas. Jeigu mes politiškai ES to nesuprasime, tai apgailestauju, kad priimsime blogą sprendimą. Todėl nepaisant šių emocingų pareiškimų, kuriuos šiandien išgirdome, aš siūlau ir tikiuosi, kad mes galėsime elgtis pragmatiškai ir suprasime, kas vyksta e, kaiminėje ir rytuose. Mm, taip, man e, atrodo, aš mačiau kažkur tai žinia, kad Maskva nepatenkinta Kievė priimtų sprendimų. Dabar ponas Zaleskis. Ačiū pirmininkė, aš kalbu ir kaip pranešėjas INTA komitete. Dėl laisvos prekybos susitarimo ir dėkoju kolegoms e, užsienio reikalų komitete, kad e, man norite atidėti balsavimą komitete dėl rezoliucijos, nes mes nusprendėme tai padaryti šiandien ir mūsų komitete. Labai svarbu koordinuoti komitetų darbo grafikus. Manau, kad visi čia buvo sukrėsti, išgirdę apie nuosprendį, apie nuosprendžio esmę, kad tai yra maksimalus nuosprendis pagal Ukrainos baudžiamąjį kodeksą. Ir aš manau, kad šiandien labai svarbu, kad visi parlamente, kuriems rūpi Europos, Ukrainos Europos integracija, pasiūstų labai aišku signalą Ukrainos valdžiai, kad mes mums nepriimtinas demokratijos pažinėjimas, bet mes, mums jau iš tikrųjų labai nusibodo Ukrainos valdžios sprendimai. Aš nekalbu čia apie patį nuosprendį, nenoriu e, veltis į diskusiją, kokie yra santykiai tarp teismo ir valdžios. Tačiau, aišku, praėjusią savaitę diskusija vyko Ukrainos aukščiausioje radoje dėl tam tikrų straipsnių, kodekso straipsnių dekriminalizavimo, o tai ir buvo Timošenko teismo pagrindas tie straipsniai. Ir ko, tikėjomės, kad bus padaryta, nebuvo padaryta. Svarbu yra pasakyti, kad mums rūpi Ukrainos visuomenė, Ukrainos žmonės. Ir asociacijos bei laisvos prekybos sustarimas yra reikalingas Ukrainos žmonėms. Ir mums visiškai nusibodo tai, kad valdžia mūsų santykius stato ant mūsų santykiuose aukoja uh, Ukrainos žmonių interesus. Ačiū toliau, panas Niko, pana Nikolai. Ačiū pirminkė, kalbėsiu rumūnų kalbą. Be jokios abejonės, mums visiems turi rūpėti įstatymo viršenybė, teisės viršenybė. Aš būčiau labai laiminga, jeigu uh, tai būtų e, laikoma prioritetu e, ir santykiuose su ES valstybės narėmis, nes problemų panašių turime ir Rumunijoje, kai opozicijos nariai buvo teisiami panašiai kaip Ukrainoje. Tačiau nenoriu pradėti diskusijos apie tai, nesprantu, kodėl situacija dėl teisinio aspekto, teisinio klausimo neleidžia mums kalbėti apie susitarimą su Ukraina ir santykius su Ukraina. Šis susitarimas yra reikalingas tiek europiečiams, tiek ukrainiečiams. Be abejo, ponios Timošenko teismas bus vyks ir pagal Ukrainos teisės aktus. Aš kol kas nematau jokių požymių, kad politikai būtų įtakoję teisingumą Ukrainoje. Nemanau, kad turime dėl to atidėlioti savo balsavimą. Pranešimas parašytas gerai, jis nuoseklus ir teisingas. Ir jeigu mums reikia dar pateikti kažkokių pakeitimų, reikia daugiau e, laiko, tai, tai būtų teisinga priežastis atidėti pranešimą, tačiau neturėtume jo atidėlioti dėl e, įvykių ar emocinių reakcijų į tuos dalykus, kurie įvyko Ukrainoje šiandien. Paprastai Europos Sąjunga nesima remti atskirius asmenys. O santykiuose su rytų kaivynėmis, man atrodo, kad mūsų santykiai turi būti su valstybė ir priešiais, o ne atskirais individais. Aš tai sakau atstovaudama Alde frakciją, nes mes turime renkti pranešimą, kuris būtų naudingas abiems šalims, o ne ieškoti priežasčių, kaip atidėti dabar e, pranešimo prieimimą. Chciałem e, przyłączyć się do tych głosów, które mówią o tym, że e, na umowa stowarzyszeniowa jest jednak umową z Ukrainą. Ponas Kova, ačiū, ponė pirmininkė, aš e, noriu pritarti daugelio išsakytam požiūriui. Visos politinės jėgos išskyrus galbūt kraštutinės mano, kad dėrybos ir toliau turėtų būti tęsiamos ir panašiai buvo pasisakoma ir dėl ponios Timošenko nuteisimo. Šį rytą daug kas taip pat labai panašiai kalbėjome apie ponę Timošenko, tai labai retas atvejis čia. Bet manau, kad darybos, nepaisant to, vis tiek turėtų toliau būti tęsiamos ir sustarimą reikėtų parafuoti dar šiemet. Vėliau jau galėsime toliau dėrėtis dėl to, kaip tą susitarimą kaip tas sustarimas įsigalios. Šiandieną reaguojame daug kas emocingai be abejo ir tas suprantama. Priekaištai, kuriuos um, adresavome Ukrainos atstovams, be abejo suprantami ir jie adresuoti buvo ne konkrečiam asmeniui, bet tai tiesiog um, visai sistemai. Yra dar ir kitų atvejų be ponios Timošenko. Uh, politiškai persekiojimų oponentų valdžios e, per oranžinę revoliuciją dar buvo sudaryta nemažai susitarimų įvairių ir e, Ukrainos žmonės e, visi nori, kad e, būtų einama link sustarimo pasirašymo. Tai, kad šiandieną pas mus viešėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras, ir taip jau sutapo, kad šiandieną buvo paskelbtas ponios Timošenko nuosprendis. Kągi yra kaip yra, bet nereiktų galbūt pernelyg um, pasiduoti emocijoms ir toliau dabar vis dėlto galvoti apie asociacijos sustarimo pasirašymą. Nepasiduokime emocijoms, tiek, kad tai jau galėtų kelti grėsmę e, vykstančioms daryboms. Ponas Landsbergis dabar. Uh, you, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš tik sureaguosiu tai, ką kiti jau pasakė. Jeigu mūsų protestavimas ir susirūpinimas dėl ponios Timošenkos e, bylos galiausiai e, sukels asociacijos sutarties atkelimą atkalendram kalendam grekam reikš realų atidėji, e, realią bausmę, realų nubaudimą. Bus e, taip, tarsi yra nubaudžiami patys Ukrainos žmonės. Apie tai reikėtų pagalvoti. Again, Labai ačiū dar kartą, ponės Brokas, 30 sekundžių, kaip Pokomčių pirmininkas. Ačiū. Dėl paskutinio pasisakymo. Dabar nebežinau, kaip elgtis toliau. Ar vadovautis įprastinė mūsų praktika ar ne. Aš manau, kad tai turėtų priklausyti nuo įvykių raidos per artimiausias dienas. Neturėtumėm Ukrainai sukelti įspūdžio, neva, nieko čia ir nebus. Ir galbūt Europos parlamentas grįž prie to atvejo vėliau, kai jau bus kalba apie pasirašymą. Kas nors Ukrainoje turi įvykti. Turi matytis e, kažkokiu veiksmu apmatai, kad e, tikrai matytumėm, jog yra įgyvendinami teisinės valstybės principai. Ačiū. Okay, thank you. <clears throat> Actually... Ačiū. Tiesą sakant, e, mes čia paminėjome ir jūs žinote, kad e, yra e, išskirtos dvi pagrindinės nuomonės. Pirmiausia, atidėti susitarimą, kitas e, pasiūlymas nukelti pakeitimų pateikimo terminą, o trečia idėja buvo apskritai neatidėti. Manau, kad tai galima išskirti, kalbant apie šiandienos posėdį ir paskui nuspręsim, kaip Lisvonas Koval, 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė, tik trumpas sureagavimas į tai, ką sakė ponas Brok. Iš tikrųjų, reikia pasiūsti aišku signalą. Deryboms yra sutiktas savarankiškas tam skirtas mandatas, yra inicijuoti tam tikri procesai ir tai yra techninio pobūdžio dalykai jau bent jau iki ratifikavimo, o um, ratifikavimo metu be abejo jau galima kelti ir politinio pobūdžio klausimus. Aš manau, labai aišku. Well, thank you very much. Now I'm asking Mr. Legu. Labai ačiū dar paprašyti pono Legutkos dar pasakyti. Oh, <clears throat> thank you, ladies. Ačiū ponios ir ponai už visus komentarus ir e, man išsakytą paramą. Manau, kad e, yra keletas klausimų čia iškelta. Svarbiausia, žinoma, yra, ką mes iš tiesų norėtume rekomenduoti ar mes galime rekomenduoti suspenduoti dėrybas dėl asociacijos sutarties, ar reikia užbaigti tas dėrybas dėl asociacijos sutarties. Aš pats galiu pasakyti, kad nei kiek nebejoju, kad reikėtų pasirinkti pastarąjį variantą, o ne e, pirmąjį. Bet kadangi pastarųjų metų e, buvo nemažai tokių įvykių, kuriuos e, mes visi e, įvertinome kaip keliančių susirūpinimą, aš siūlau, kad pagalvotume atidėti balsavimą, kad e, mes aiškiai suprastumėm, kas vyksta. Pirmiausia, reikia suprasti gerai, kas šiandien atsitiko, nes dabar emocijos labai sukilo. Tai yra natūralu, tai yra suprantama. Aš būčiau labai nustebsi, jeigu taip nebūtų bet turime labai aiškiai ir išmintingai priimti sprendimą, kuriame būtų suderinti, suderintos skirtingos nuomonės. Tuo pat metu mes galėtume rekomenduoti užbaigti dėrybas ir duoti ne dviprasmišką signalą Ukrainos administracijai, pasakant, kad mes nesitaikstysime su tokia praktika, kokią dabar matome. Todėl, kai jūs visi kalbėjote, aš jūsų klausiau, galėjau sutikti su absoliučiai viskuo, ką jūs sakėte. Kai kurie iš jūsų pasisakymų akivaizdžiai išsiskyrė, nuomonės buvo kitokios ir visi turim teisę turėti skirtingą nuomonę, bet reikia sukurti nuoseklę poziciją, kuri tarnautų ES labui ir Ukrainos tautos interesams. E, vyriausybės ateina, išeina, partijų lyderiai lygiai taip pat, čia jų yra, čia jų nebėra, bet turim suprasti, kad žmonės išlieka. Uh, Ačiū, kaip suprantu, įvyks susitikimas tarp jūsų ir kitų šešėlinių pranešėjų rytoj. Ir tada jūs turbūt galėsite dar kartą įvertinti tam tikrus dalykus. Taip priartėsime prie sprendimo to požiūriu. Labai ačiū. Pereiname prie mūsų darbo atvarkės paskutinio klausimo. Ponas Galeris, kuris pirmininink... vadovavo delegacijai e, iš mūsų komiteto, apsilankusiai Afrikos Sąjungoje e, rugsėjo pradžioje. Taigi aš norėčiau pakviesti poną Galerį e, pasisakyti ir pristatyti išvadas. Um, indeed. Taip, ačiū kolegos. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegams, kurie dar domės šio klausimu. Iš tikrųjų, siuntėme trijų žmonių delegaciją į Afrikos Sąjungą. Būtų buvę geriau, jeigu delegacija būtų buvę, buvusi didesnė ir plačiau atstovavimo politiškai. E, ši delegacija vyko užsienio reikalų komiteto vardu, o ne kaip įprastai e, vystimosi komiteto e, vardu ir įvyko ten tam, kad įvertintų Afrikos sąjungos kaip Europos sąjungos partnerės e, viziją ateičiai. Ir norėjome įvertinti Afrikos poreikius pajėgumų kūrimo, institucijų kūrimo sritise ir jų pajėgumus kurti politinę integraciją ir konsensusą kontinente. Visi šie aspektai bus svarbus, e, nes Afrika nori būti svarbus partneris ir suvaidinti svarbu vaidmenį Afrikoje. Sustikome su dviem komisarais, komisarui taikų ir saugumui, ponu Lamamra, ir komisaru ekonominiams reikalams Kvesalamba. Ir kai buvo ir Etijopija, tai buvo jau Etijopija su premjeru Melesanavi ir svarbiausių šalių ambasadoriais Pietų Afrikos, Alžyro, ir Junktinių valstijų ambasadoriaus Europos Afrikos sąjungoje ir Junktinių tautų ambasadoriumi ir generaliu sekretoriumi. Ir e, kalbėjome su mūsų ambasadoriais, Europos Sąjungos ambasadoriamis. Kokios išvados? Pirmiausia, Afrikos sąjunga pamažu pereina nuo potencialo prie rezultatų. Kol kas finansinė parama ir techninė parama iš ES pusės buvo labai svarbi, apibūdinant e, institucinę struktūrą, kompetencijas, kas per ilgesnį laikotarpį leistų Afrikos sąjungai siekti politinio, politinės integracijos ir taikos bei saugumo užtikrinimo efektyviai. Mūsų išorės veiksmų tarnybos e, ryšiams su Afrikos sąjunga yra pakankamos yra delegacija, kuriai vadovauja Kunva Vagė. Ir ji labai vaidina svarbu vaidmenį kartu su Afrikos Sąjunga siekiant pažangos atskaitomybės iš Afrikos Sąjungos pusės kylant krizėms. Institucinė parama biudžetui, manau, turėtų tęstis, bet Afrikos Sąjunga taip pat turi didinti savo finansavimo pajėgumus. Mūsų biudžeto parama yra svarbi Mes esame stambiausias institucinis e, Afrikos Sąjungos e, finansuotojas, o didesnė dalis, kurie mokėjo Gaddafis, tai yra Libija ir kitos 17 Afrikos e, šalių įnašai. Dar neaišku, kaip su jais bus, ar jie, pasi, ar jie bus pakeisti, Ir jeigu naujoji Libija galėtų tęsti savo pozityvų vaidmenį, būtų daug geriau. Taip pat e, svarbu, kad kiti, pas, kitos pasaulio šalis nori vaidinti svarbu vaidmenį Afrikos Sąjungoje. Ši partnerystė, ši vizija bendradarbiavimui yra labai svarbi, kai Kinija vis daugiau uh, aktyviai veikia Afrikoje. Priminsiu, jie stato naujus Afrikos Sąjungos rūmus ir finansuoja tą statybas. Vienas iš e, Afrikos Sąjungos nusavybės e, klausimų susijusių su Afrikų, Afrikos krizėmis yra susijęs su to, kad mes e, neturėtume slėpti, kad mes patys buvome kritikuojami dažnai, nors ne mes, NATO. Afrikiečiai atrodė nustumti į šoną siekiant taikos ir e, šiaip susidariojant su situacija. Jie sakė, ne jūs, e, europiečiai, NATO turėjote pradėti šią kampaniją, mes ten buvome pasirengę dėrėtis. Aš labai aiškiai sakiau ir manau, kad tai yra ir mūsų parlamento nuomonė, kad mums susidarė nuomonė, kad įspūdis, kad jeigu tos šalis su NATO nebūtų ėmusios e, veiks, veiksmų, tai būtų buvusios civilių žudynės Bengazija. Ir mes ir naujomis aplinkybėmis esant naujai Libijai e, bendradarbiauti su Afrikos Sąjunga. Kitais klausimais Afrikos Sąjunga yra aktyvus, bando reaguoti kaip vieningas frontas e, misijos Somalija atveju. Ir jeigu yra politinė valia, jie gali imtis veiksmų valdant e, krizę Afrikoje. Žinoma, Afrikos krizę turi spręsti patys afrikiečiai. Kalbantis su komisaru Lamambra, komisaru taikarių saugumų, jis pabrėžė, kad be finansinės ir techninės paramos institucijų kūrimui ir pajėgumų kūrimui reikia e, daugiau karinių išteklių e, Afrikos sąjungai, kad jos reakcija būtų efektyvesnė. Jis labai konkrečiai kalbėjo apie Somalio misiją. Jiems buvo pažadėta daug kovinius, daugiau kaip kovinius transparinių, kad būtų galima įsteigti neskraidimo zoną ir nustatyti jūros blokadą. Tai buvo ne tik jo klausimo. <clears throat> klausimas. Ir kol kas jie pozityvaus atsakymo negavo nei iš Europos, nei iš e, saugumo tarybos gauti daugiau karinės įrangos kovoti su Al-Shababu. Reikia regioninė prasme siekti daugiau kon konsensuso. Regiono, tokio didelio regiono negalima kurti iš viršaus į apačią. Ne vien tik tai iš viršaus į apačią, reikia iš apačios į viršų, tai taip stiprinti regioninę integraciją ir organizacijas, kurios jau egzistuoja. Jie turi ambicingą darbo atvarkę, per kitą vadovų sustikimą bus pradėta nauja iniciatyva kurti bendrąją Afrikos rinką sinergijos, kurių galima pasiekti tuo tarpu, e, sustiprinant regioninės organizacijas, yra labai svarbios, tai yra svarbus veiksniai tolesnei integracijai. Na, Afrikos Sąjungoje demokratinės priežiūros yra mažokai. Yra klausimų susijusių su vyriausybių ir parlamentų priežiūra sprendimų ir sprendimų prieimimų procesui Afrikos e, sąjungoje. Visos Afrikos parlamentas, aš vadovauju e, delegacijai ryšiams su Afrikos e, parlamentu, tai institucinė prasme jie tarsi yra nustumti į šoną ir politiškai labai svarbu ir toliau remti juos, kad jų balsas Afrikos Sąjungoje sustiprėtų. Etijopijoje susitikome su ministru pirmininku ir, tiesą sakant, jis yra kietas virukas, jeigu galima taip sakyti. Viena vertus, jis ir jo vyriausybė e, toje Afrikos dalyje e, santykinai vaidina stabilizuojantį veiksnį, e, rolę vaidmenį. Ir visgi mes nesame patenkinti demokratiniais veiksmais. Galiu priminti kolegoms, kad jau antrą kartą po 2005 metų 2010 metais siuntėme rinkimų stebėjimo misiją, kur mūsų kolega Bermanas dalyvavo ir jam nebuvo leista grįžti pateikti galutinę ataskaitą. Ir ministrui pirmininkui pasakiau, kad tai yra nepriimtina. Ir šis parlamentas tikrai nesutiks su tuo, Noriu pateikti konkretų pavyzdį. Sustarimo memorandume dėl stebėjimo misijos Tunise, kur aš e, turėsiu garbės būti vyriausiųjų stebėtojų. Mes aiškiai išdėstame e, būtinybę, kad būtų galima e, stebėtojų grįžti ir pristatyti rezultatus, pristatyti pranešimą. Tikimės, kad su Etiopija tai nesitęs taip pat. Taigi, koks mūsų vaidmuo kaip Europos parlamento Manau, kad turime išlaikyti savo paramą, institucinę paramą Afrikos Sąjungai, konsoliduojant institucijų ir pajėgumų kūrimo procesą. Aišku, tai turi būti pagrįsta aiškiais kriterijais, gerais rezultatais ir atskaitomybė Europos Sąjungai. Taip pat Kai kuriuose regiona tai jau duoda vaisių, tai yra regioniams veikėjams daugiau e, suteikti e, paramos integracijos procese. Ir tai sakė ne vienas e, pašnekovas, kad reikėtų skurti visos Afrikos finansinės paramos voką, padėti visam kontinentui. Paskutinėme ES ir Afrikos vadovų sutikime kolegos iš Afrikos pusės sakė, kad reikia e, eiti toliau e, už AKR logikos. Bent jau Adisabeboje jie sakė, kad ES turėtų Afriką traktuoti kaip vieną, vieną vienetą politinių požiūrių ir galbūt kažkada mums reikės aptarti tą dvigubą kelią, tai yra kotonų e, e, procesą ir ES ir Afrikos strategiją, kad e, jie suvienodėtų. Ir paskutinis dalykis, mūsų demokratinis dialogas su Afrikos Sąjunga ir jų galimybės savifinansuoti savo sąjungą ir vesti, palaikyti demokratinį dialogą ir užtikrinti atsako, politinę atsakomybę. Aš kaip, manau, kad kaip mes, kaip e, užsienio reikalų komitetas, turėtume palaikyti šį kontaktą su Afrikos Sąjunga kiekvienais metais, nes sprendžiant e, krizės šiame kontinente, kurios kartais yra mūsų kaiminystėje, yra svarbus dalykai. Todėl turime ir kaip užsienio reikalų komitetas e, e, žvelgti toliau į pietus. Ačiū. Ačiū. Tikriausiai žinote, kad gerai įsivaizduojame, kaip viską žvelgia kitą pusę ir vizitas buvo sėkmingas. Aš taip pat manau, kad šis pasiūlymas įsteigti palaikyti kasmet tuos kontaktus yra labai geras. Ar kas nors iš kolegų norėtų papildyti, užduoti klausimų? Na, jei ne, dėkoju labai visiems, dėkoju ponui galeriui. Priminsiu, kad rytoj nuo 12.30 iki 1.45 pas mus bus e, komisaras Fulė, kuris kalbės apie plėtros paketą. Ačiū ir viso gero. Thanks.